Okay, friends, uh, we start the meeting and... Uh... Kolegos, padedame posėdį ir kaip visi žinote, mm, komitete yra daug naujų narių po rinkimų naujos kadencijos parlamente ir dėl to bei kitais sumetimais pakvietėme e, į komitetą susitikti su su mumis keturių agentūrų vadovus, kurios, kurių darbo sritis tiesiogiai domina užimtumo komitetą. Norime jų pasiklausyti, norime išgirsti, kuo tos agentūros dirba ir gyvena dabar, ką jos nuveikia ir ką jos planuoja nuveikti. Išklausysime kelių agentūrų vadovų pasisakymų. Pradėsiu nuo Džeimso Kalechos. Jis yra Europos profesinio mokymo plėtros centro, CDFOP. Tikriausiai girdėtas žodis daugeliu jūsų vadovas. Po to išklausysime kitų agentūrų atstovo, paskui bus klausimų ir atsakymų raundas. Pone Kalecha, žodis jums dešimčiai minučių. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Noriu visų pirma padėkoti už kvietimą. Man tikrai malonu būti čia, susitikti su jumis. Tai vienas iš e, susitikimų, kuriuose aš jaučiuosi prieartėjęs prie Europos piliečių, nes jūs atstovaujate Europos piliečius. Taigi man noriu padėkoti už man suteiktą garbę dalyvauti jūsų posėdėje. Norėsiu, kalbėsiu apie E, centrą, kuris užsima ne tik užimtumo klausimais, bet ir užimtumo galimybėmis bei e, taip pat e, švietimu mokykloje. Ji, agentūra pradėjo darbą 75 metais, 20 metų dirbome Berlinė iki 95-ųjų, o paskui agentūra buvo iškelta į Salonikus, ten šiandien ir dirbame. Mums skiriamas maždaug aš 80 milijonų eurų biudžetas ir agentūroje dirba 123 žmonės. Kaip sakiau, 25 metais agentūra buvo įsteigta tarybos e, reglamentu 337. Mes e, siekiame užtikrinti kuo aukštesnius standartus darbo rinkoje. Tai vienas iš svarbiausių es prioritetų šiandien. Ir mūsų agentūra savo darbe domisi įgūdžių e, ir galimybėmis rasti darbą šių, šių, šių dviejų dalykų santykių. Tai yra mūsų darbo programos svarbiausia dalis ir Mes siekiame išsiaiškinti, kaip e, pasiūlyti labai kvalifikuotai darbo jėgai darbo vietų, kaip užtikrinti užimtumą besitraukiančią, mažėjančioje darbo rinkoje, kaip užtikrinti kokybę ir kaip e, eiti ekologiškos ekonomikos link. SEDEFOP e, centras yra tarsi. E, pusiaukelėje tarp darbo rinkos ir įgūdžių. Ir savo darbę mes dėmesį skiriam profesinio mokymo modernizavimui, individų įgalinimui ir taip pat galimybėms daryti karjerą netgi vėles, vėlesnėme amžiuje bei Trečias mūsų svarbus aspektas – įgūdžių analizavimas. Mes bandome prognozuoti, kokių įgūdžių, kokių specialybių prireiks darbo rinkoje. 2013 buvo patvirtintas mūsų e, darbo aprašas ir ten pasakyta, kad ši agentūra yra tikrai vertinama ir jos darbas reikalingas net už ES ribų. Mes esame vienas iš svarbiausių e, centrų, kalbant apie kvalifikacijų sistemą, taip pat e, tyrimus, e, studijas šioje srityje. Mes taip pat užtikriname mokymus, mes rengėme mokymus ES mastu ir išorės, svarbus išorės veiklos aspektas yra tai, kad mes savo darbę nedubliuojame kitų e, agentūrų darbo. Taigi mūsų darbas yra plačiai naudingas ir pritaikomas. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Nuo 2005 96,6 milijonai lankytojų apsilankė mūsų svetainėje, 42 milijonai europiečių atsis, atsisintė e, reikalingą informaciją iš mūsų svetainės. Praėjusiais metais 270 173 kartus e, mūsų agentūra buvo minėta įvairiose dokumentuose, tai tris kartus, tris kart daugiau nei, praė, nei už praeitais metais iš mūsų svetainės buvo pernai žmonės atsisiuntė daugiau nei pusę, nei 500 tūkstančius leidinių. Tai tik pavyzdys iliustruojantis, kaip plačiai mūsų svetainė yra panaudojama pastaruosiais metais. Turime svetainę, taip pat turime daug gebėjimų mokslinių tyrimų srityje. Tai žinoma svarbu, bet dar svarbesnis dalykas yra tai, kokią žinę SEDEFO agentūra siunčia pasauliui. O žinia yra aiški, mums reikia profesinių įgūdžių, kurie būtų patrauklus, prieinami ir lankstus. 2002-aisiais prasidėjo procesas, kurį aktyviai stebime draugė su komisija, tai yra Kopenhagos procesas. Jis atitinka e, Briugės 2010 komunikatą. Mūsų tikslas yra aiškus - sumažinti mokyklą nelankančių vaikų, anksti iš mokyklos pastraukiančių vaikų skaičių, užtikrinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi. Tuo ir užsimamas, dirbdami Salonikose, taip pat bendradarbiavome su socialiniais partneriais e, ir bandome draugė siekti šių tikslų, kurie yra išdėstyti dokumentuose, kuriems 2010-aisiais Briugėje pritarė švietimo ministrai. Šalia tų procesų, kurie gali būti sėkmingesni, jei jūs Europos parlamento nariai ragintumėte valstybės labiau remtis tais principais, kurie įtvirtinti Briugės komunikate ir taip pat, jei valstybės narės pasiteltų Europos instrumentus, kurių pagalba jos gali užtikrinti sinergiją profesinėme mokyme, turiu omeny Europos kvalifikacijų sistemą tikriausiai esate apie tai girdėję, arba Europaso sistema, arba Europos studijų kreditų sistema, e, e, formalaus ir neformalaus e, švietimo pripažinimo galimybės. Dėl visų šių, visiems šiems dalykams Europos parlamentas pritarė per savo darbo daugelį metų valstybės naudojasi šiomis priemonėmis, bet aš jūs norėčiau paraginti, paprašyti jūsų, kad kreiptumėtės į savo valstybės ir paragintumėte jas naudotis tomis priemonėmis. Kaip jau sakiau, tai yra europinės priemonės, kurios užtikrina didesnį skaidrumą kvalifikacijų srityje, bendraujant, darsybė narių bendravime taip pat užtikrina didesnį kai kurių įgūdžių privalumą ir suteikia piliečiams daugiau galimybių uh, būti judiems. Dar viena mūsų tyrimų sritis yra karjera bei, kaip jau sakiau, ką tik tai visą gyvenimą trunkantis mokymasis. Kaip padėti žmonėms išlikti e, paklausiems darbo rinkoje? Raginame valstybės E, pavyzdžiui, dėkti pameistrystės programas arba mokymosi dirbant e, projektus. Kitais metais e, pradėsime pameistrystės programos kaštų ir naudos analizės rengimą. Dalyvavau konferencijoje Šveicarijoje ir ten sužinau, kad kuo daugiau MVI kuo daugiau žmonių įgyja įgūdžius dirbdami mažomis ir vidutinėse įmonėse, tuo daugiau sutaupo tos įmonės ir tai tikrai labai naudinga galimybė. Žinoma, jei kalbėtume apie CDFOP kaip apie institutą, norėčiau jūs paraginti draugę su mumis suartinti suderinti labiau savo darbą, mūsų darbą. E, agentūra yra savarankiška. E, agentūra tai yra savarankiškas išteklių šaltinis, tačiau ji turėtų tapti labiau susijusi ir labiau įsitraukti į jūsų planus, jūsų darbą. Biudžetas, biudžetą, kurį mes gauname, mes panaudojame labai veiksmingai, ir gyvendiname jį, praėjusiais metais įgyvendiname 99,5 procentų, bet mes norime aktyvesnės sąveikos, aktyvesnio bendradavimo su parlamentu, su valstybėmis narėmis, nes tik mm, bendraudami su visuomenės atstovais suvokiama, ko iš tikrųjų reikia ir ką dar reiktų tobulinti, užtikrinti geresnės įsidarbinimo galimybę žmonėms. Reikia, kad valstybės savo silpnasias vietas pa, pa, paverstų stipriosiomis pusėmis, kalbu apie profesinį mokymą ir kad būtų ištikrintas tvarumas šioje srityje. Yra daugybė modelių, pavyzdžių, kurie atskleidžia, kaip profesinis mokymas gali mm, transformuoti ekonomiką, kai ypač tais atvejais, kur e, jaunų žmonių žimtumas yra žemas. Taigi mes ir toliau e, sieksime mm, įgyveninti tokias švietimo programas apie šių, dalykų, apie šių aspektų sąsajas ir norime dėkti bendrą europinį požiūrį ir principus, kad užtikrintumėme geresnį santyki ir sieksime ir toliau teikti paslaugas jums ir laikysime parlamentą svarbių susitikimų vieta. Žinoma, svarbiausių mūsų uždavinių išlieka tas žmogus, kuris ieško darbo. Žmogus, kuris yra visuomenės paribėje vien dėl to, kad jis ar ji neturi darbo. Būtent tokiems žmonėms mes turime skirti didžiausią dėmesį. Užbaigdamas norėčiau pasakyti, kad prie salės durų yra informacijos, mes ten palikome spausintos medžiagos, bet raginu jūs kreiptis į mus, jeigu reikės daugiau informacijos apie mus. Ačiū. Labai ačiū už įžangą. O dabar suteiksiu žodį ponui Juan Menendės Valdės, kuris yra Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktorius. Jūs jau jį esate susitikę truputį anksčiau šiandieną, nes jis dalyvavo diskusijose apie nedeklaruojamą darbą. Prašau. Labai ačiū. Taip iš tiesų, mes esame agentūra, kurios pavadinimas yra labai ilgas, tad trumpesnis pavadinimas yra Eurofound. Ir visų pirma, noriu padėkoti už tai, kad pakvietėte mus čia į savo komiteto posėdį. Ir pradėdamas, norėčiau parodyti jums tokį žodžių debesį, jeigu matote jį skaidrėje šitas debesis galbūt jums bus pažįstamas, nes tai yra žodžiai, tai yra temos, apie kurias jūs kalbate dažnai. Jie buvo labai dažnai vartojami, kai buvo klausoma būsimų kandidatų į Europos komisijos narius, kai yra kalbama apie darbo vietų kūrimą Europoje ir panašiai. Ir aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, tai todėl, kad šitos visos temos yra mūsų mokslinių tyrimų ir komunikacinės veiklos šerdis. Šir ir todėl aš norėjau e, pradžioje pateikti jums keletą rezultatų, kuriuos mes esame radę savo tyrimų metu ir noriu parodyti, kaip jie yra susiję ir aktualūs jums, jūsų diskusijoms, jūsų komitete. Taigi, pradėsiu nuo to žodžio, kuris yra viduryje - užimtumas. Tai yra labai svarbu visai Europos Sąjungai ir ko gero jūs dažnai kalbate savo komitete apie užimtumo struktūros pokyčius. E, veikia Europos darbo vietų stebėjimo centras, kurio tikslas yra e, įvertinti, koks yra užimtumas Europos Sąjungoje ir kokio tipo darbai yra dirbami Europos Sąjungoje. Nes, e, žinoma, nieks nebejoja, kad atlyginimai yra skirtingi, taip pat mes vertiname, kokių darbų, kokios darbų buvo netekta ir pamatėme, ko, kaip skiriasi prarasti darbai mažiausiai apmokamų darbų srityje ir labiausiai geriausiai apmokamų darbų srityje. 2015 metais bandysime įvertinti darbo vietų kompleksiškumą. Dar vienas rytis, kuri jums yra aktuali, socialinis dialogas. Be abejo, jis taip pat yra viena iš pagrindinių mūsų tyrimų sričių ir mm, mūsų e, valdymo organai kurie tuo rūpinasi ES, tai yra žinoma komisija ir valstybių narių. E, atitinkamos institucijos, bet taip pat ir europinių lygių veikia agentūros, pavyzdžiui, OŠA. Ir šioje srityje yra labai svarbus ir socialinių partnerių vaidmuo ir taip pat nacionalinių programų įgyvendinimas. Mes visą tai stebime. Ir mes vertiname ne vien tik tai socialinio dialogo procesą, bet ir jo rezultatus pavyzdžiui, dėl kolektyvinių sutarčių nustatančių atlyginimus ir darbo valandas. Kalbant apie atlyginimus, pastaraisiais metais buvo įgyvendinta ne vienas projektas, pavyzdžiui, buvo vertinama, kaip krizė paveikė atlyginimą, taip pat kaip keitėsi ekonominė valdysena ir kaip buvo įgyvendintas e, pusės supratimo memorandumas. Ir kiekvienais metais yra vertinama kaip kolektyvinėse sutartyse yra nustatėme atlyginimai. Mes tokią informaciją irgi kaupėme. Ir dabar kaip tik e, e, gyvendiname projektą skirtą e, atlyginimų skirtumams vertinti. Mes visiškai netrukus pristatysime to projekto rezultatus lapkričio 12 dieną tai bus padaryta. Dar viena tema, kuri mums yra įdomi, yra susijusi su nedeklaruojamu darbu. Mes turime domenų bazę, kur tokia informacija yra kaupiama ir ši domenų bazė yra susijęta ar kitais internetiniais ištekliais. Dar vienas dalykas, kas ir jums turbūt įdomu, tai yra prieiga prie paslaugų ir paslaugų kokybė. Mes čia atlikome apklausą, Eurofound atliko apklausą, kuri parodė, kad svarbiausia vertinant pasitikėjimą institucijomis arba vyriausybėmis yra jų teikiamų paslaugų kokybė. Ypatingai tai yra e, siejama su valstybės ekonominė būklė, ekonomikos būklė. Taigi mes vertiname įvairias paslaugas, pavyzdžiui, vaiko priežiūros paslaugas ir kitas panašias ir vertiname, kaip yra gyvendamos reformos siekiant pagerinti tokias paslaugas ir jų kokybę, ne pakenkiant prieigai prie tokių paslaugų. Jūs galbūt žinote šitą grafiką. Galbūt jis jums yra pažįstamas, mes matėme, čia yra vertinami e, jaunuoliai, kurie niekur nesimoko ir niekur nedirba, vadinamieji needs. Mes čia bandėme įvertinti, ką piniginiais, piniginė išiška reiškia tokie jaunuoliai. Ir visi šitie duomenys yra paimti iš Eurofound tyrimų. Mes turime labai panašų darbuotojų skaičių, kaip ir CLFO, pas mus dirba 140 darbuotojų, mes buvome įkurti taip pat 1975 metais, taigi kartu su CLFO mes visai netrukus kitais metais minėsime savo darbo 40 metį. Ir taip pat esame Europos agentūros koordinavimo tinklo nariai. Kokia yra mūsų misija? Mūsų misija yra nustatyta ketveriems metams ir ji yra tokia - teikti žinias ir padėti formuoti socialinės ir su darbu susijusios politikos kryptis. Taigi mes bandome padėti tiems, kurie formuoja politiką. Čia matote mūsų ketverių metų darbo programos pavadinimą Ir mes dirbame keturiose srityse. Viena yra susijusi su darbo rinkos ir dalyvavimu joje. Kita tema yra darbo sąlygos, e, kaip padaryti darbo sąlygas tvaresnėmis. Trečia tema yra pramoniniai santykiai, kaip tos santykius išlaikyti besikeičiančioje aplinkoje ir ketvirtoji sritis susijusi su sanglauda. Mes taip pat teikiame informaciją. Vertiname kiekvieną valstybę narę. Taigi, mes ne tik, kad imame informaciją iš kiekvienos valstybės narės, bet ir galime ją suteikti tiems, kam tokia informacija yra svarbi, kaip sekasi kiekvienai valstybei nariai kiekvienais metais. Taigi, mes įgyvendiname tris pagrindinius projektus. Tai yra mokslinė, mokslinio tyrimų veikla, trys apklausos, kurios yra atliekamos ne vien tik tai valstybėse narise, bet ir Norvegijoje ir valstybėse kandidatėse. Tai yra e, tos apklausos, kuriuose mes apklausėme darbuotojus, taip pat kitoje apklausoje e, apklausėme gyventojus, piliečius ir trečioje apklausoje apklausėme darbdavius ir pagrindinius įmonių vadovus. Taip pat e, pas mus yra korespondentų atsakovų tinklai, kuriuose mes teikiame visą naujausią informaciją. Taip pat bendradarbiaujame su Europos darbo, darbinio gyvenimo stebėjimo centru ir Europos stebėsenos centru skirtų stebėti pokyčius. Ką stebime? E, Vertindami situaciją remiamės keliais pagrindiniais rodikliais, benelik neišsiplėsiu, bet pasakysiu štai ką. Šiais metais iki spalio mėnesio mus paminėjo 230 politinių dokumentų ES, 55 tokie dokumentai yra vadinami e, ir laikomi svarbiausiais dokumentais. Taip pat mes pateikėme pasisakymus daugiau negu 110 atvejų pagal pageidavimus ir taip pat galiu pasakyti, kad mes biudžetą panaudojame labai dideliu procentu. E, taip pat mes e, beveik 100 procentų išnaudojame savo darbuotojų pajėgumus. Ir keletas pavyzdžių, kaip parlamentas pasinaudojo mūsų darbu. Pavyzdžiui, jaunimo srit, klausimų sritis, e, kai buvo sprendžiama jaunimo nedarbo problema, buvo remiamasi mūsų turimais duomenimis ir Taip pat, kai buvo vertinama jaunimo garantijų programa, tai irgi buvo vertinami mūsų turimi rezultatai ir duomenys. Toliau e, kita tema, kuri mes irgi pastarnavome Europos parlamentui, tai yra užimtumas ir socialiniai, ekonominės valdysenos aspektai. Ir taip, taip pat vertinant Europos semestro koordinavimą, irgi mes pastarnavome, nes pateikėme duomenų. Ir taip pat, kai buvo planuojama restruktūrizavimas, mes buvome naudingi Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui. Ir taip pat teikėme informaciją ir konsultacijas darbuotojams pristaikant prie besikeičiančių sąlygų. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad mes remiame politikos formuotojus, be abejo, Europos parlamentas yra vienas iš pagrindinių tokių ir mes bandome jums padėti tiek savo ruoštų, tiek e, jeigu jūs e, mūsų to paprašote, mes galime e, atsiųsti į kokius nors renginius, pranešėjus, pavyzdžiui, arba teikti duomenys, jeigu tokie jums yra reikalingi. Taigi mes su Europos parlamentu tikrai glaudžiai bendradarbiaujame ir, ir aš ir mano kolegos tą ir toliau mielai darysime. Dėkui. Thank you. E, Ačiū. Kitas kalbėtojas, ponė Krista Sedlaček, kuri yra Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros direktorė. Būtent dėl to mes balsakome e, šiame komitete rytinėjame posėdėje. Taigi iš tiesų tai mus labai dominantis klausimas. Prašau. Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Labai džiaugiuosi čia būdama, dabar ypač naujos kadencijos parlamente, kad galėčiau papasakoti, kaip dirba mūsų agentūra, kokie yra mūsų prioritetai ateičiai. OŠ agentūra buvo įsteigta 96 metais Bilbao, po to, kai buvo priimtas tarybos sprendimas. Ir mes esame viena iš neįprasti, neįprastų agentūrų, kadangi dirbame kartu su trišalę valdybą. Mums tai yra labai svarbu, būtent e, darbuotojų ir darbdavių atstovų įtraukimas. Mums yra labai svarbus, kadangi agentūra mes esame nedidelė ir viskas priklauso nuo visų veikėjų indėlio ir bendradarbiavimo. Tokia yra mūsų agentūros struktūra. Kaip sakiau, mūsų valdyba yra trišalė. Taip pat turime ekspertų grupės, patarėjų grupės, kurios irgi yra trišalės. Ir dar turime kontaktų tinklą visose valstybėse narėse. Tai yra oficialūs mūsų agentūros atstovai nacionaliniu lygmeniu, jie yra skiriami vyriausybių. Tie kontaktiniai taškai yra atsakingi už tai, kad būtų įtraukiami socialiniai partneriai į veiklą nacionalinių lygmenių. Dabar trumpai pamastykime apie tai, kodėl sauga ir sveikata yra taip svarbu. Yra daug įrodymų, rodančių, kad egzistuoja ryšys tarp konkurencingumo ir gerų darbo saugos ir sveikatos standartų kuo daugiau yra nelaimingų atsitikimų darbe, tuo mažiau to šalys yra konkurencingos, kuo mažiau tokių atsitikimų darbe, tuo, daugiau, tuo labiau konkurencingos yra to šalys. Taigi tos valstybės, kur tokių nelaimingų atsitikimų darbe yra daug, jos negali tinkamai naudotis žmogiškojo kapitalo. Uh, kad darbo jėga būtų naši, ji turi dirbti, ji turi būti sveika, o ne būti ligoninėse ar namuose, atsigal, gydantis lygas ar negalavimus. Europoje kasmet 4000 nelaimingų atsitikimų įvyksta darbo vietose. 2,8 milijonai dirbančių žmonių turi daugiau nei 3 dienas imti biuletenį dėl nelaimingo atsitikimų darbe. Taigi padariniai yra štai kokie daugiau negu 83 milijonai dienų, pra, darbo dienų prarandama per metus. Mūsų uždavinys yra pasirūpinti, kad būtų visiems prieinamos tokios žinios, kad būtų teikiami praktiniai sprendimai, kad būtų priemonių ir galimybių lengvai prieinamų darbuotojams, kad darbo vietų standartai uh, būtų pakankamai užti Europoje. Taip pat labai svarbu kalbėti ir apie mikro įmonės ir labai svarbu, kad visi suprastų, kad geras, geras veikata ir sauga yra visų mūsų rūpestis, tai yra naudinga visiems ir mums ir verslui. Taigi buvo patvirtinta nauja ES strategija, strateginis pagrindas ir šį ryt kaip sikis vyko apie tai diskusijos šiame komitete. Aišku, mes esame vis, mes visi turime savų prioritetų, turime savas programas, kurias tvirtina mūsų trišalė valdyba. Aš labai trumpai norėčiau pristatyti prioritetinės mūsų darbo sritis. Pirmiausia, pirmasis prioritetas, kelis, kelis pirmas rytis aptarkime kartu. Uh, pokyčių numatymas, faktai ir skaičiai. Mes nu, numatome pokyčius, teikiame skaičius, remiantis moksliniais įrodymais, kurie pakankamai informatyvūs politikos formuotojams, tokiems kaip jūs. Ir taip pat bet kokiai kitokiai auditorijai, tai yra ir mokslininkams, ekspertams, tam, kad e, lengviau galėtų dirbti sveikatos, e, sveikato užtikrinančios institucijos. Taip pat profesinė sauga yra labai svarbi, taip pat smulkiose vedinėse įmonėse. Taigi, dabar pradėjome jau antrą studiją programą ir taip pat daug dirbame mikroįmonių, nedėlių įmonių srityje. Taip pat atliekame naujovišką darbą, kad įmonės galėtų tinkamai pasirengti ateičiai. Mes vis daugiau siekiame įvertinti profesinės saugos ir sveikatos kaštus ir naudą. Mes, aišku, suprantame, kad turime nepamiršti moralinės pareigos apsaugoti darbuotojų sveikatą, bet kita vertus kartais visai neblogai yra savo priminti, kad tai yra susiję ir su, su, su konkrečiais kaštais ir konkrečią naudą. Dabar matome, kad auga profesinių lygų skaičius. Taigi daugiau išteklių skiriame tam, kad geriau suprastumėme tas profesinės lygas ir užtikrintumėme jų prevenciją. Dabar trečiasis mūsų prioritetas – mūsų agentūros valdymo priemonės. Labai svarbu pabrėžti, kad galiausiai daugeliu įmonių reikia kasdien užtikrinti saugą ir sveikatą. Agentūroje teikiame praktinės, praktinius sprendimus ir pavyzdžius. Mes pradėjome internetu interaktyvę rizikos vertinimo priemonę, kuri žinoma kaip OIRA, ir tam padedame įmonėms įvertinti riziką savo, savo organizacijose, ne, ne, nepasitelkiant išorės ekspertų. Tos priemonės yra pritaikytos prie valstybių narių poreikių ir taip pat prie tam tikrų ūkio sektorių poreikių. Dar vienas mūsų prioritetas – sąmonimo kampanijos, mes informavimo kampanijos, mes tą darome įvairiuose darbo aspektuose. Ir galėčiau gal tik tai paminėti kelias informacinės kampanijas. Mes esame ryšių agentūra, tai yra dalis mūsų darbo – Taigi atkreipite dėmesį į tai, kad mūsų sveikos darbo vietos kampanija dabar yra didžiausia pasaulyje kampanija skirta profesiniai sveikatai ir saugai. Dabar mes būtent daugiausia dėmesio skiriame streso valdymui darbo vietoje. Mūsų kampanija yra decentralizuota ir už ją atsakingi valstybių narių kontaktiniai centrai ir tikriausiai visi esate gavę informacijos apie mūsų šią kampaniją. Mes europinių lygmenių įtraukėme ir įvairius partnerius, tarptautinės korporacijas, socialinių partnerių organizacijas ir nevyriausybinės organizacijas. Ir galiausiai dar du mūsų prioritetai, kuriais mes siekiame pirmiausia e, parengti žinių tinklą ir šią vasarą mes pradėjome pirmą pasaulyje Ošviki programą, kurios tikslas pagerinti informacinius ir žinių mainus Europoje ir už jos ribų, įtraukiant geriausiai žinomus pasaulio mąstytojus ir praktikus, tam, kad būtų galima lengvai gauti tokios informacijos. Kalbant apie strateginę ir operatyvinę veiklą, mes bandome įtraukti kiek galima daugiau suinteresuotų asmenų tam, kad būtumėme tinkamai išgirsti. Ponios ir ponai, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ir į mūsų projektą, kurį mes įgyvendiname jūsų prašymu. Jūs skiriate finansavimą bandomajam projektui dėl Europos demografinių iššūkių ir senstančios darbo jėgos. Europos komisija mus pasamdė kad mes atliktumėme tą darbą jums ir mes pateiksime daugiau rezultatų jums ateinančiais metais. Akivaizdu, kad jeigu norime pasiekti strategijos Europa 2020 tikslų, kad kuo daugiau 20, nuo 20, mečių, nuo 20 ir 65 metų žmonių dirbtų, Veiksmų turime imtis dabar, kad žmonės nepasitrauktų iš darbo rinkos, dar nesulaukia pensijos. Ir ypatingai mums reikia daug dėmesio skirti jauniems darbuotojams. Tai yra rydienos vyresni darbuotojai. Jeigu norime išvengti ilgalaikių problemų, turime prevencinės priemonės taikyti ypač šiai grupiai ir taip pat turime įtraukti ir kitas pažeidžiamas grupės, migrantus ir panašiai. Taip pat e, kita mūsų kampanija, kuri prasidės 2016 metais, e, joje mes ir bandysime panalizuoti, kaip mūsų darbo jėga galėtų tapti tvaresnė, kaip galėtumėme išsaugoti žmonės darbo rinkoje iki pat pensijinio amžiaus. Mes Bilbao agentūroje Visuomet esame pasirengę atvykti į jūsų komitetą reguliariai, pateikti daugiau informacijos apie tai, ką mes darome ir kaip vyksta mūsų atliekamas darbas. Kitais metais mes tikimės pradėti SNR2 programos įgyvendinimą su jūsų pagalba ir mes laukiame, kuomet galėsime pristatyti naujo darbo rezultatus, kalbant apie situaciją Europos mikro įmonėse ir mažose įmonėse. Kaip sakiau, kartu su Europos komisija mes esame pasirengę, pasirengę pateikti paskutinę galutinę savo ataskaitą seminare arba konferencijoje kai jau turėsime konkrečius rezultatus apie senstančią darbo jėgą Europoje ir galbūt galėsime pateikti ir rekomendacijas, kurios būtų naudingos jums jūsų darbe, formuojant politiką ir teisės aktus. Taigi, čia norėčiau baigti ir dar patikinti jūs, kad tikrai mes e, norime, kad e, ir tikimės, kad dar, sveikos darbo jėgos prisideda prie Europos ekonomikos atsigavimo. Mes turime apie tai sukaupę žinių, žinome, kaip tą galima padaryti ir toliau tęsime tą darbą ir skatinsime, skatinsime saugę, sveiką, saugų sveiką darbą Europos Sąjungoje, pasiteldami ir tarpininkus ir įrodydami, kad profesinės sveikatos ir saugos elementas yra vis svarbesnis nes iš tiesų nauda yra kur kas didesnė nei reikalingos investicijos. Taip pat svarbu teikti kokybišką informaciją ir numatyti tinkamas priemonės darbo vietoms įvairiose vietose. Taigi, mūsų agentūros pagrindinis tikslas pasirūpinti, kad iš darbo grįžtumėme visi saugus, saugiai užbaigtumėme darbą ir užkirstumėme kelią lygoms. Ačiū. Thank you very much. Now the last. Ačiū ir paskutinė kalbėtoja prieš klausimų atsakymų raundą bus mm, ponė Madlen Serban, Europos mokymo fondo vadovė. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau, kaip ir kolegos, padėkoti už kvietimą apsilankyti jūsų komitete. Tai tikrai mm, privilegija ir garbė papasakoti jums apie savo veiklą. Mūsų agentūra taip pat dirba konkrečioje srityje ir aš pabandysiu trumpai papasakoti, kuo mūsų mokymo fondas skiriasi nuo kitų agentūrų. Jis dirba, mes dirbame turinė Italijoje. 2014 ji yra labai svarbus metai, ne tik dėl to, kad mes pažymė šimtasias pirmojo pasaulinio karo pradžios metinės, bet taip pat ir dėl to, kad 2014-aisiais dabar vis dar daug kalbama apie Berlyno sienos žlugimą. Berlyno sienos žlugimas buvo tas momentas, kuomet Europos politikai e, Vokietijoje ir Prancūzijoje Kolis ir Miteranas nusprendė, kad reikalinga agentūra, tokia agentūra, kuri padėtų vidurio rytų Europos valstybėms e, susidoroti su naujomis užduotimis, naujų gyvenimų Europos žemynė. Ir tuomet Europa tapo e, žemynų bendra erdvė visiems. Tuomet ir atsirado e, ATF 89 metais 94 metais ir todėl mes džiaugiamės, kad šiandien e, švenčiame savo gyvavimo dešimtmetį. Dažnai sakoma, kad CDFOP veikia Europoje, o mūsų agentūra dirba už Europos ribų. Norėčiau paaiškinti, kuo mes skiriamės. Ir kodėl dešimtajame dešimtmetyje ETF buvo įkurta ne kaip CDFOP padalinys, tuometiniai to, to politikai pareiškė, kad jie nenori politinės priemonės bendradarbiavimui su šalimis partnerėmis. Mes norime sutikti toms šalims galimybę pačioms kurti savo ateitį, todėl jos nusipelno joms skirtos agentūros Europoje. Tai tiek trumpai apie TAF istoriją ir, ir, ir ką ta agentūra atstovauja. Mes esame šiek tiek kitokie, nes mes, mūsų agentūra, vienintelė iš keturių agentūrų, neturi trišalės valdymo uh, E, struktūros, nes mūsų veiklą, mūsų projektus įkvepia Europos politiniai projektai. Mes semėmės įkvėpimo iš to, kas vyksta Europoje, bandydami um, atspindėti įvykius šalise ir remiamės principu, kad tai, kas pasiteisina Europos valstybėse yra principai, kurie, kuriais turi būti parem, paremta Europos politika ir kuriais turi, turi būti paremtas Europos žmogiškojo kapitalo vystimas. Tai kas yra mūsų valdymo struktūroje? Kai kurie iš esančių tikriausiai prisimenate prieš pusantrų, prieš pusantrų metų metų vykusias diskusijas dėl ETF pamatinio reglamento peržiūros diskusijos baigė 2008-aisiais. Tuomet buvo sprendžiama, kas turėtų, kokios šalis turėtų būti agentūros valdyboje. Buvo nuspręsta, kad visų valstybių atstovai turėtų ten dirbti. Tačiau yra ir trys ekspertai, nebalsuojantis, balso teisės neturintys ekspertai šalia šalių partnerių atstovų. Ir Čia yra taip pat Jan Anderson, vienas iš svarbiausių tokių ekspertų atstovas ir jis galės papasakoti, ką mes veikime. Taigi, kuo mes užsiimame? Kadangi esu mūsų biudžetą atvirtinančioje institucijoje, noriu pasakyti, kad mūsų e, biudžetas skiriamas pagal skyrių pavadinimu e, E, testinė nusaikė Europa. Visi Europos siekiai pasaulinėme kontekste turi atspindėti tą faktą, kad, kad pasaulis tampa vis e, įvairesnis ir tokiame e, pasaulyje svarbus dalykas yra tai, kad vis daugiau žmonių e, yra vyresnio amžiaus, Europa senėja. Ir mes norime įnešti savo indėlį į civilizuotą globalizaciją. Bet reikia nepamiršti, kokias Europ, vertybės Europa puoselėje, tai yra konkurencingumas ir sanglauda. E, Europa nori išlikti globale partnerė. Tai buvo jūsų sprendimas ir aš norėčiau papasakoti, ką mūsų fondas veikia E, iš tikrųjų, informacijos galima gauti nesunkiai, tačiau paramos teikimas gyvendinant politikos sektorių keitimą tai yra sudėtingesnė užduotis. Pavyzdžiui, jeigu mokykloje mokymas vyksta pasitelkiant internetą, ar dar reikalingi mokytojai? Atsakymas yra taip. Uh, negriežtoji išorės santykių gale, stiprioji vieta yra žmogiškasis kapitalas. Ir žmogiškas kapitalas visose sritise, kuriuose, šalise, kuriuose veikiame, yra prioritetas. Mes daugiausia veikiame kandida, šalise kandidatėse, plėtros šalise, tai yra e, Turkijoje ir Balkanų šalise, taip pat veikėme Sirijoje, Libijoje, Tunise, Libane vykdome veiklą ir taip pat veikiame ir Palestinoje bei Izraelyje, bei rytinėje žemino dalyje. Ir kai kalbame apie Ukrainą, Moldovos Respubliką, Baltarusiją, tai, tai taip pat yra šalis, kuriuose vykdome veiklą ir taip pat dirbame su Vidurio Azija bei Rusijos federacija. Mes norime maksimaliai padidinti tų šalių piliečių šansus e, užsitikrinti savo ateitį savo šalise. Tokie užduotį jūs patikėjote mums draugę su taryba ir mes ją vykdėme komisijai koordinuojant. Mūsų valdybos vadovas yra komisijoje ir šiomis dienomis tai yra AK direktorato atstovai, taip pat užimtumo e, direktorato atstovai. Taigi mes norime, e, dirbdami mes siekime suteikti tų šalių piliečiams galimybę patiems apspręsti savo šalių ateitį, suteikti jiems galimybę maksimaliai išnaudoti savo potencialą. Pateiksiu pavyzdžių, nes labai lengva toliau taip kalbėti. Jūs galite susipažinti su šiuo leidiniu keturių puslapių, kur pristatyta mūsų veikla. Kalbame apie viešojo sektoriaus politiką, reikia nepamiršti vizijos. Pavyzdžiui, noriu papasakoti apie projektą, kuris ką tik pasibėgė Albanijoje 6 spalio vyko konferencijoje Ir ten buvo šalių kandidačių, Europos institucijų atstovai. Kai investuojame tose šalyse, visada prašome jų parengti strategijos dokumentą. Ir pagaminama labai daug popierių, o praktinis gyvendinimas vyksta labai prastai, nes kiekviena šalis siekės gyventi savo strategiją ir ne visada įgyvendinami tie tikslai. Todėl Albanijoje ir vakarų Balkanuose bandome koordinuoti vairių ministerijų vizijas ir užtikrinti vieningą požiūrį. Ir kaip pavyzdžiui, spalio šeštąją buvo padarytas pareiškimas, kad bus Albanijoje bus peržiūrėtas šalies biudžetas, kad daugiau investicijų būtų skirta žmogiškajam kapitalui ir su mūsų parama tai bus daroma ir ministerija kas mėnesį turės atsiskaityti apie tai, kaip tai daroma. Kodėl taip daroma? Siekiame užtikrinti, kad pasiūla, e, tai yra paklausa atitiktų siūlomus įgūdžius dirbame sektorių lygmenių ir taip pat atskirose teritorijose. Taip, pavyzdžiui, dirbame Ukrainoje. Ukraina turi neišnaudoto pramonės potencialo, tačiau jai stinga žinių išmanimo, kaip tai daryti regionų lygmenių. Ir kai sakau, kalbu apie Ukrainos regionus, tai tai yra ypač aktualios temos šiomis dienomis. Ir Ukrainoje dėgiame sistemą, kurios pagrindų regionuose būtų galima e, paklausą suderinti su e, įgūdžių pasiūla. E, ir rengėme bendrą projektą, kuris būtų pritaikomas visose regionuose. Mano paskutinis pavyzdys apie tai, kaip, ka, kaip elgiamas, kaip paklausos nėra. Kaip paklausos nėra, bandome ją sukurti, paskatinti. E, dėkdami verslumo įgūdžius mažoms ir vidutinėms įmonėms vykdome Europos investicijų planą draugę su kitomis agentūromis. Tai yra tik keletas pavyzdžių, bet jei tų šalių piliečiai patenka į Europą teisėtos migracijos keliais, jiems svarbu užtikrinti, kad jų kvalifikacijos būtų aiškios, žinomos. Taip pat mes Mes taip pat e, norime, kad jų įgūdžiai įgyti e, dirbant, gyvenant kažkurioje Europos šalyje būtų pripažinti. To siekėme bendradarbiaudami su tomis šalimis partnerėmis. Tai tiek būtų dabar esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus. You, you, uh, and, uh... Labai ačiū. O dabar suteiksiu žodį visiems kitiems čia esantiems galite prašyti žodžio, bet iš pradžių jį suteiksiu ponui Kasa. Taigi, koordinatoriams pirmas žodis. Prašau, žodis jums. Dėkui, panė pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti mūsų svečiams už pranešimus. Visada labai naudinga atšviežinti žinias apie tai, kokiu darbu užsiema jūsų agentūros. Tiesą sakant, ponai pirmininkė, aš turiu pasiūlymą. Mūsų komitete yra labai daug naujų narių ir aš galvoju, galbūt būtų galima suorganizuoti vizitus į šias agentūras tam, kad galėtume daugiau sužinoti apie tai, kaip galime pasinaudoti šių agentūrų paslaugomis savo darbę Europos parlamente. Manau, kad būtų galima turėti tą galvoje, kai planuosime būsimus savo delegacijų vizitus savo kadencijos metu per ateinančius penkerius metus. Na, aš užduosiu tik tai vieną klausimą, nes dėja turėsiu išeiti į kitus posėdžius. Ir kadangi netaip jau dažnai kitoje salės pusėje sėdi kolega iš Maltos, tai ir užduosiu klausimą profesoriui Džeimsui Kalėjai ir užduosiu jį maltiečių kalba, jeigu neprieštaraujate. Profesoriau Kalėja, jūs šiek tiek anksčiau kalbėjote apie pameistrystės sistemą. Ir mane labai nustebino šitas pastebėjimas, nes visiškai neseniai skaičiau Britanijos laikraštyje, kad Jungtinėje karalystėje daug lėšų yra skiriama iš vyriausybės tokio tipo programoms. Man būtų labai įdomu sužinoti truputį daugiau apie tokią programą. Ir taip pat norėčiau sužinoti, kokie rezultatai buvo gauti iš tokių investicijų. Kokius rezultatus tai sukūrė? Tikrai būtų labai įdomu. Ir būtų labai įdomu, jeigu Europa irgi pasiektų tokiu pavyzdžiu, nes mano galva tai galėtų padėti Europos Sąjungos darbo rinkai. Dėkui. Ar man atsakyti maltiečių kalba? Ačiū už klausimą. Džiaugiuosi to klausimu, nes mes tą kryptimį ir einame. Šiais metais šiek tiek anksčiau įvyko labai svarbi konferencija, kur susirinko įvairių šalių atstovai tų valstybių, kurios šią prasme yra stiprios valstybės, gerai gyvendina pamistrystės programas ir tos valstybės, kurioms čia reikėtų pasistengti. Kaip sakiau savo pasisakymo metu, tokios šalis kaip Vokietija, Austrija, Niderlandai ir kitos valstybės gali būti laikomos stipriomis valstybėmis. Ten pameistrystės programos įgyvendinamos gerai ir nedarbo lygis yra pakankamai žemas, ypatingai turiu galvoje jaunimo nedarbo lygį. O ES tai yra labai didelė problema. Pas mus yra daugiau negu 5 milijonai jaunuolių ieškančių darbo. Bet ne visada švietimo programos suteikia galimybę jaunuoliams deramai pasirenkti darbui, darbo rinkoje. Ir kogi mes sužinojome iš tokių valstybių kaip Vokietija, Niderlandai, Austrija ir net Gimtinė karalystė, kaip kad jūs pastebėjote. Tose valstybėse jaunuoliams yra visiškai kitokios galimybės dalyvauti tokiuose programuose. Visai neseniai aš sužinojau iš Švedijos, iš Šveicarijos, kalbėtas prašo, kad maždaug 98 tūkstančiai pameistrystės programų vietų yra sukūriama toje šalyje. Tai reiškia, kad yra daugiau galimybių dalyvauti tokiuose programuose. Ir tai yra daugiau negu reikia. Tai reiškia, kad jaunuoliai turi daugiau galimybių mokytis, geresnė prieiga prie darbo rinkos, dėl to, kad užtikrinamas oficialus mokymas. Taigi noriu pasakyti, kad labai svarbu, kad valstybės narės pačios labiau stengtųsi įgyvendinti pameistrystės programas. Ir jos turėtų ne vien tik tai mokyti jaunolius amatų, bet ir padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes mes juk žinome, kad pačios tokios įmonės ne visada gali pritraukti pakankamai jaunuolių norinčių dalyvauti pameistrystės programuose tokiuose įmonėse. Ir mūsų valstybė taip pat jau ėmėsi veiksmų tokioje srityje mes bandome e, reklamuoti kabutėse tokias programas dar vidurinėje mokykloje. Tokiu būdu moksleiviai, kurie negali stoti į e, aukšto mokslo institucijas, jie sužino, kad gali tęsti profesinį rengimą tiesiai įmonėse ir tokiu būdu jie išsiugdo gebėjimus, kurie ateityje jiems bus labai naudingi. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbus kelias, kurie turėtume eiti ir toliau. Jis yra svarbus tiek jaunuoliams, bet ne tik jiems. Taip pat yra atvejų, kai ir tretinio švietimo lygių universitetai irgi gyvena tokias programas. Jūta Štamirk. Herzlichen Dank allen Agenturen für ihre Arbeit. Ich habe sehr dėkoju. Dėkoju visoms agentūroms už jų e, atliekamą darbą. Per pastaruosius penkerius metus įvairiose pranešimuose, tuos, kuriuos rengiau aš ar mano frakcija, mes e, tikrai labai įvertinome ekspertų indėlį ir jų žinias e, rengiant tokius pranešimus. Taigi šią progą ir norėčiau jiems už tai padėkoti. Jaunimo nedarbas yra ta tema, kuri aktuali daugeliui agentūrų, taip pat ir demografiniai pokyčiai, mokymasis visą gyvenimą, darbo, žmonių išsaugomas darbo rinkoje ir taip pat, žvelgiant į ateitį, tai yra labai mums visiems svarbus klausimai. Būtent pabandyti prognozuoti, kokie bus pramonės gamybos poreikiai, kokia bus ekonominė plėtra ateityje ir kad mes galėtumėme kuo galima anksčiau sureaguoti į tuos galimus ateities pokyčius. Žinau, kad visos, žinau, kaip dirba visos tos agentūros, esu su visų jų darbų susipažinusi ir tikrai aš manau, kad reguliarūs susitikimai, pokalbiai su jumis būtų labai naudingi. Naudingi ne tik naujiems parlamento kolegoms, bet ir tiems, kurie dirba parlamente jau kurį laiką nes mes tikrai visuomet galime daug ko iš jūsų pasimokyti. Kalbant apie ATF, aš manau, kad mokymas tikrai leist, mokymai leistų išvengti daug krizių pasaulyje ir jūsų atliekamas darbas yra labai svarbus. Mes, europiečiai, turime prisimti savo atsakomybę. Dabar kalbant apie OŠą agentūrą, darbo sauga, sveikata yra visuomet susijusi su kaštais ir darbo kaštai yra tai, ką mes tikrai galime sumažinti ypač MVI. Jeigu būtų pasirinkti tinkami darbo saugos ar sveikatos susitarimai. Bet galbūt jūs irgi galėtumėte pasakyti, kokių rodiklių, kokių, rodik, kokius rodik, rodiklius mes galėtumėme taikyti, kad pasiektumėme daugiau konkurencingumo Europoje. Aš suprantu, kad mano klausimai yra labai retoriški, bet galbūt jūs esate atlikę kokiu tai studijų arba turite daugiau apie tai informacijos. SEDEF e, tarnyba, SEDEFOP tarnyba, jūs keičiatės geriausią praktiką, kovojant su jaunimo nedarbu, tam, kad kvalifikuoti jauni žmonės patektų į darbo rinką. Ir kur jūsų manimų yra didžiausios kliūtys, kodėl viskas vyksta taip lietai Europoje? Kitaip tariant, kodėl taip sunku įtraukti jaunus žmonės į darbo rinką. Aš esu iš Vokietijos ir esu susipažinusi su ta dviguba mokymo sistema, tačiau pas mus jaunimo nedarbo lygis buvo gan didelis, nors egzistavo tos dvi, ta dviguba mokymosi galimybė, dviejopa mokymosi galimybė. Taigi, ką jūsų manimų mes galėtumėme padaryti Europos parlamente, kad ta pažanga Europoje būtų greitesnė? Dabar Eurofund agentūra. Mes savo iniciatyvą parengėme pranešimą apie darbo kontrolę. Ir jūs labai daug prisidėjote prie to mūsų darbo. Kalbant ypatingai apie nedeklaruojamą darbą ar kovą su tuo reiškiniu, jūs tikrai turite sukaupę daug patirties apie tai. Kokia jūsų nuomonė būtų apie dabartinę situaciją? Ką reiktų keisti šioje srityje? Dėkoju. Um, thank you very much for the... Ačiū už klausimą. Komisija ir komisijos narys atsakingas už švietimą pastarais, pas, per pastarosius keliarius metus jau kalba apie tai, kad pasaulio ir švieti, atsiprašau, mokslo, švietimo ir darbo pasaulyje yra susiję. Ir tas dialogas atrodytų labai paprastas iš pirmo žvilgsnio. Bet Mes turime suprasti, kaip tuos du pasaulius apjungtis, nes jie skrieja ne tuo pačiu greičiu. Darbo rinkos greitis, lyginant jį su švietimo pasaulio greičiu. Darbo rinka juda kur kas greičiau nei švietimo pasaulis. Ir jūs klausite, kokios yra kliūtys. Kliūtys yra štai kokios mano vertinimu ir pasitelkiant gautus rodiklius. Profesinį ūkdymą pagerinsime tik tuo met, kai suprasime, kas aktualu darbo rinkoje. Tačiau nepakanka vien tik tai susitelti ties tai žmonėmis, kurie dirba darbo rinkoje. Tie dalykai turi prasiskverbti į mokymo programas ir, ir panašiai, kai aš kalbėjau apie pameistrystės programas arba mokymasi darbo vietoje, mes čia atveriame galimybę daugeliu jaunų žmonių, kurie nori mokytis darydami darydami darbą įmonėse. Ir tai jiems yra patrauklu. Taigi atsakydamas jūsų klausimą, galiu pasakyti, jog reikia daugiau pažangos profesinio ūkdymo reformoje, reikia daugiau e, naudoti ES priemonės ir komisija daug darbo yra atlikusi, parlamentas jam pritarė, yra pateikta nemažai rekomendacijų ir jeigu jos būtų taikomos valstybių narių, tai ir pažanga būtų greitesnė ir daugiau žmonių būtų darbo rinkoje. Teiksiu pavyzdį. Oficialaus, neoficialaus mokymosi vertinimai. Mes bandėme neformalaus, formalaus mokymo mokymą skatinti, nes mes žinome, kad yra daug įgūdžių ekonomikoje, kurie nėra atskleisti, kurie nėra pripažįstami netgi, kurie nėra verčiami kvalifikacijomis, kvalifikacijomis pareiškimais, kuriuos gali e, suprasti darbdaviai ir tuo žmonės atitinkamai pasirinkti tų kvalifikacijų pagrindų. Švietimas ir mokymas, kaip žinia, visų problemų neišspręs. Neišspręs nedarbo problemos. Mums reikia ir kokybiškų darbo vietų, mums reikia ir investicijų Reikia atgaivinti ekonomiką, reikia raginti vyriausybės daugiau investuoti, ne tik į švietimą ir mokymą, bet ir į naujas darbo vietas, naujas, naujus įgūdžius, naujas galimybės kurti naujas darbo vietas ateityje. Ačiū. Krasnodepskis, kuris atstovauja ECR frakcijai. Prašau. Atsiprašau, dar prieš tai suteiksiu žodį kitos agentūros e, direktoriai. Tai aš gal irgi tuomet atsakysiu vokiškai. Jūs iškėlėte labai įdomų klausimą ir svarbų klausimą. Jeigu kalbame apie MVI ir teisės aktų supaprastinimą, tai yra galimybė diferencijuoti didelės įmonės ir MVI. Mes atlikome tyrimus, kurie parodė, kad teisės aktai ir darbo inspekcijos galėtų būti puikus, puikos, puikios motivacinės priemonės MVI, jeigu jos norimtis veiksmų sveikatos saugos srityje. Tai nėra antrarūšiai teisės aktai jokių būdų. Ir taip pat dėl to svarbu tam skirti daug dėmesio. Nacionalinis, europinis lygmuo mes bandome padėti ir MBI, ir mikro įmonėms. Ir vieną pavyzdžių aš minėjau ir savo kalboje. Yra priemonė, kuri prieinama internetu, ji nieko nekainuoja. Ir ji labai naudinga ir gali padėti tikrai mažoms mikro įmonėms. Ir yra galybė kitų paramos priemonių, kuriamis gali pasinaudoti tokios įmonės. Kai mes e, išgirstame, kad darbo sauga sveikata yra susijusi didžiulėmis investicijomis, iš tikrųjų yra daug studijų, kurios rodo, kad toli gražu taip nėra ir investicinė graža irgi yra viena, vienas prie dviejų. Vieną eurą investavus, du susigražinsi. Bet e, tikrai tai nėra tikslų skaičiai, tikslesni skaičiai, tiks, realų skaičiai yra vienas prie dešimties. Ir mes agentūroje parengėme programą, kurioje mes bandome parengti metodiką, kuri galėtų būti taikoma ir smulkiose mikro įmonėse, kad būtų galima paskaičiuoti tą investicinę gražą. Ir mes dabar lyginame įvairias metodikas įvairiose valstybėse narėse ir tikimės, kad parengsime europinį modelį ir tada mažos mikro įmonės galės realiai pamatyti, ko gali tikėtis iš savo investicijų. Tai tikrai nėra pirmos ar antros klasės sistema. Tiesiog reikalingos priemonės, kurios padėtų mažoms mikroįmonėms, kad jos pamatytų, kad tos investicijos tikrai duoda dividendų. Ačiū. Buvo klausimas ir apie nedeklaruotą darbą, ponui Menendės valdės. Ačiū. Žinau, kad tą klausimą svarsėte ir šiandien rytinėme posėdėje, tai tikrai sudėtinga tema. Bet, kaip jau sakiau, skirtingos priemonės skirtos skirtingoms situacijoms sumažinti nedeklaruoto darbo atveju taip pat e, prievolė informuoti apie tapatybės korteles, taip pat prievolės numatomos darbdaviams įvairiose šalise yra ir kitų priemonių, kurių pagalba e, bandoma užtikrinti, kad nebūtų motivacijos nedeklaruotam darbui plisti, numatomos sankcijos, o e, Dar vienas svarbus dalykas tai e, supaprastinta darbo užimtumo deklaravimo procedūra ir panašios priemonės. Taip pat e, pačių žmonių, kurie nedeklaruoja savo darbo motivacijai, e, tos motivacijos kelimo labui rengiamos įvairios informavimo kampanijos. Manome, kad svarbiausias dalykas tinkamas priemonių derinys tinkamai situacijai. E, todėl reikalingai tyrimai Mes rengiame studijas ir taip užtikriname, kad būtų galima pasitelkti efektyviausią politinių priemonių derinį. Toliau ponas Kresnodėvski iš EKR frakcijos. Ačiū, kalbėsiu lenkiškai. Ačiū noriu pasidalinti su jumis kai kuriais pamastymais ir pastebėjimais. Turėjau daugybę galimybių aptarti, e, pasikalbėti su mažom ir vidutinėm įmonėm savo šalyje ir lygindamas jų atsakymus su jūsų pasisakymais, darau išvadą, kad kažkur tai e, slypi didžiulė spraga tarp tos gana sudėtingos realybės, bent jau mano šalyje. Mano šalyje ta situacija yra tikrai sudėtinga ir sunki. Jokios pažangos situacijos pagerėjimo iki šiol nekonstatuojame. Ir kita vertus, jūsų agentūrų veiklos. Jūsų agentūros buvo pristatytos e, išsamei, mes daug girdėjome apie konferencijas, studijas, apžvalgas, seminarus, kurie rengiami. Ir kaip suprantu, jūsų agentūros jau ilgą laiką tuo užsima, dirba šį darbą. Nežiūrinti tai mes vis tiek toliau bandome įveikti tikrai gilę krizę, kuri palėtė ne tik jaunimą, bet ir pagyvenusius žmonės tuos, kurie buvo priversti e, išvykti, e, ieškodami geresnio gyvenimo svetur. Aš noriu paklausti, ar jums tai nekelia nusivylimų, jums dirbantiems šiuose agentūrose? Ir ar jūs e, vykdote kokią nors vidinį, ar yra koks nors vidinis auditas jūsų agentūrų? nes jūsų veikla, jūsų darbas, žinoma, krizės priežasčių nepašalins, bet jūs galėtumėte pagerinti padėtį kai kuriuose šalise, kurios ypač kenčia nuo didelio nedarbo jau daugelį metų. Jūs minėjote Vokietijos, Austrijos pavyzdį ir saliginė Austrijos ir Vokietijos sėkmė neapspręsta dvigubos švietimo sistemos. Jų sėkmę apsprendė stipri ekonomikos būklė ir taip pat tai tas faktas, kad kitų šalių ekonomika vis dar išlieka silpna. Galbūt jūsų institucijos turėtų siekti kitokių tikslų, galbūt jos turėtų išsikelti kit, kitas užduotis ir galbūt ryštingiau turėtumėte veikti šiuo krizės laikotarpiu. Nežinau, ar kas norėtų pakalbėti apie tai, kuo nusivilėte ir kas jūs stumia į nusivylimą. Na, išklausykime atsakymo, pa, pa, pasakojimo apie tai, kaip agentūroms sekasi kovoti su nusivylimu. Aš pateiksiu pavyzdį. Žinoma, galite nesunkiai suvokti, kad sveikatai ir saugai darbe iškyla didelis spaudimas tais laikais, kai kenčiame dėl prastos ekonomikos būklės, ypač kai įmonės mažina finansus, apkarpo biudžetą. Bet pateiksiu teigiamą pavyzdį. Kaip sakiau, organizuojame dviejus metus truksančią kampaniją skirtą konkrečioms temoms. Rengiame informacinę medžiagą įmonėms, darbuotojams, moksliniams tyrėjams 24 kalbomis. Taip pat egzistuoja e, internetinė medžiaga, internetinės priemonės Ir mes dirbame su 28 valstybių narių atstovybėmis. E, atsakas, vertinimai, kuriuos sulaukėme iš šalių, kurias ypač palėtė ekonomikos krizė. Taigi tų šalių vertinimai yra tokie, jei OŠA nebūtų surengusi tuos, dvi, tuos dviejus metus trukusios kampanijos, nebūtų rengusi leidinių, paramos, tuomet nieko nebūtų, niekas nevyktų. Ne Vokietija, Austrija ar Niderlandai to prašo iš mūsų. Na, aišku, ir ne šiaurės šalis tai šalis, kur, kurio, kurių padėtis yra sudėtinga ne, neapsaugota, joms ypač naudinga mūsų veikla. E, tokios šalis kaip Vokietija ir Šiaurės šalis, mes prašome jų, kad jos nebūtų, rodytų gerą pavyzdį ir padėtų mums. Pavyzdžiui, tų šalių atstovai vyksta į kaiminę šalis, e, kad padėtų plėtoti socialinį tinklą arba socialinį dialogą, nes tose šalise iškyla, pavyzdžiui, kliūčių užtikrinant socialinį dialogą. Žinau, kad krizė padarė didžiulį poveikį, bet bent jau tas pavyzdys, mūsų surinktos kampanijos nauda, parodo, kad mes galime padėti toms šalims, kurioms, kurios patiria didesnį spaudimą. Dėkui. Matau dar vieną koordinatorių Jean Lambert, jūs pavėlavote ir norėtumėte užduoti klausimą šioms agentūroms, nes jeigu ne, tai yra ir kitų pagėdaujančių kalbėti. Taip, taip, pirmininkė, atsiprašau. Man teko sureaguoti į istorijos apie Junktinės kalystės šnipinėjimą klimato kaitos konferencijose. Aš norėčiau pratesti tą temą kaip ką tik kolegos pasisakė apie tai, kaip, kole, kaip žmonės turi važiuoti į kitas šalis ieškoti darbo. Dabar mes kaip tik rengėme ataskaitą dėl melinosios kortelės ir kitų migracijos valdymo priemonių taikomų ES naudingumo. Bet mes žinome, kad viena iš agentūrų dirba ne vien tik tai ES ir Jų darbas tikrai yra geras, ten yra formuojamas geras ES įvaizdis ir Europa kvalifikuotiems darbuotojams atrodo kaip labai gera vieta, tai galbūt ETF norėtų pasisakyti apie tai, kokia yra jūsų patirties šioje srityje. Labai ačiū už klausimą. Taip, iš tiesų mes jau daugelį metų dirbame darbo judumo klausimais. Tai yra viena iš mūsų nagrinėjimų temų ir kągi pastebime, atlikdami vertinimus visose valstybėse. Tai visų pirma, kad yra judėjimas iš šiaurės į pietus ir iš pietų į šiaurę, bet yra ir judama iš pietų į pietus. Ką turiu galvoje? Anksčiau žmonės iš pietinio viduržėmio jūros regiono keliaudavo į šiaurinius regionus. O dabar pastebima, kad pietus, e, žmonės iš pietinio viduržėmio jūros regiono keliauja į Golfo įlankos regioną. Ta pati galima pastebėti ir rytinėje Europos dalyje. Migracijos rautai, kalbant apie pačius kvalifikuočiausius darbuotojus, jie keliauja į rytus, daugiausia į Rusiją, žinoma, dėl kalbos. Taigi mes stebime, kad kvalifikuočiausių darbuotojų kelionės tikslas nebūtinai yra Europa. Žinoma, yra kelios valstybės, kurios yra išimtis, bet mes čia kalbame apie bendrasis tendencijas. Kita vertus, mes kalbame apie teisę migruoti ir grįžti. Tai galbūt dar nebuvo iki galo aptarta ir šiame komitete, bet, na, migracija yra ir asmeninis sprendimas. Čia kalbu apie tos žmonės, kurie emigruoja darbo paieškos tikslais. Nekalbu apie tos, kurie emigruoja mokslo tikslais. Taigi, žmonės išvažiuoja, bet jie nenori likti užsienyje per nelik ilgai, jie nori grįžti į savo šalį, bet ar įmanomas toks grįžimas be stigmos, be iš ankstinio vertinimo, kad štai tu nesusigebėjai ne, ne, susirasti darbo savo valstybėje. Ir mes kartu su kai kuriomis tarptautinėmis migracijos organizacijomis kurios naudojasi mūsų metodologiją, bandome pagerinti situaciją, nes mes investuojame į uh, tą etapą, kuris eina prieš patį emigracijos veiksmą. Taigi svarbu, kad skaidriai būtų pripažįstami darbuotojų išvykstančių dirbti į kitą šalį gebėjimai ir jų kvalifikacijos. Ir žinoma, e, ne vien tik tai kvalifikacijos turi būti pripažįstamos, bet ir apskritai žmogui kaip tokiam turi būti geros sąlygos. Tai tą visi supranta, bet ar yra sukūriamos valstybėse narėse sistemos, pagal kurias būtų užtikrinama ir grįžusių darbuotojų patirtis. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, žmogus grįžęs dažnai susiduria su korupcija, ypatingai tose šalise, su kuriomis mes dirbame tai korupcija pasireiškia tuo, kad dažnai yra bandoma mm, pirmenybę teikti tiems žmonėms, kurie grįžta iš užsienio parsiveždami naują diplomą. Todėl mes manome, kad reikia tokios švietimo ir mokymo sistemos, kuri gebėtų užtikrinti ir pripažinti įgytus gebėjimus kokybiškai ir skaidriai. Ar jie būtų įgyti kilmės šalyje ar užsienyje. Tai manau, kad e, tai yra labai svarbu ir mes to siekiame kartu su komisijos tarnybomis įgyvendinant judumo partnerystės, e, taip pat per sutartis, kurias pasirašo komisija su kai kuriomis šalimis. Tačiau mūsų pagrindinė žinutė nesikeičia. Vis tik tai talentingiausius prisivilioja kitos valstybės, ne Europa. Dėkui. Dabar žodis ponė Maražaitė. Ačiū ponė pirmininkė. Dėkoju visiems mūsų prelegentams už jų pristatymus, kurie buvo labai įdomus. Buvo pristatytos įvairios agentūros, jų atliekamas darbas. Aš norėčiau vieną pastabą išsakyti ir užduoti tris klausimus. Mes daug kalbame apie kvalifikacijas. Tačiau pamirštame, kiek mokymo, iš mokymo sistemos, mokymo sistemoje yra kvalifikuotų, kvalifikacijas turinčių žmonių, kurie tie, tiesiai e, jiems kyla bedarbystės rizika. Mokslas baigia kvalifikuoti žmonės, e, tai yra žmonės, kurie baigė pirminės e, studijas ir gavo atitinkamas kvalifikacijas ir tie žmonės ne visuomet, tarkim, po to pasirinkę žemesnės kvalifikacijos darbą gali pademonstruoti savo turimas kvalifikacijas. Taigi, ką būtų galima padaryti, kad būtų galima mobilizuoti valstybės nares, kad, e, nebūtų, kad kuo mažiau būtų žmonių, kurie neturi jokių kvalifikacijų. Tai yra viena svarbiausių problemų. Ir dar norėčiau vieną pastabą išsakyti. Su vėriomis agentūromis, e, ypatingai CDFO, CDFOP agentūra mes bandome ieškoti būdų, kaip būtų galima numatyti naujas kompetencijas žmonėms. Ir taip pat mes turėtumėme vertinti ir mokymą, ir prognozes, nes mokymo metas tai nėra darbo metas. Ir darbo darbo mokymo procesui reikia tikrai nemažai laiko ir dėl to valstybės narės privalo aktyviau atsižvelgti į atitinkamas prognozes. Ir dabar keli klausimai. Kokia, mm, remėtis jūsų analizėmis ir vizijomis, yra situacija, kalbant apie mokymą ir aš turiu omenyje įgyjamas kvalifikacijas, ne, ne patį turinį. Ir taip pat jau tikrai gan seniai mes kalbame ir laukiame rezultato. Aš dabar žvelgiu į poną Andersoną, buvusi mūsų komiteto pirmininką. Mes jau tris kadencijas siekiame uh, bandome apsibriežti savo norus. Ir mes kalbame daug apie profesinį mobilumą, bet labai svarbu čia nepamiršti ir akademinio mokymo, ir formalaus mokymo. Ir trečias klausimas, koks buvo krizės poveikis mokymusi visą gyvenimą, nes mes matome, kad tuo momentu, kai įmonės, smulkios, nedidelės įmonės, vidutinės įmonės, susiduria su krizės reiškiniu. Mokymasis e, visą gyvenimą tikrai patenka į spastus. Menandas, Mr. Menandas. Ponas Valės atsakys į klausimą. Ar Ponas Kalecha. Tiksliau. Ačiū už klausimus. Aš manau, kad jūs tikrai palėdėte pačius aktualiausius klausimus. Jūs akcentavote keturis svarbius dalykus. Mes irgi siekiame, kad daugiau žmonių, žmonių būtų pasirengę darbo gyvenimui, darbo pasauliui. Pirmas klausimas, kurį jūs kėlėte privalomas mokymasis, kas atsitinka pirmaisiais metais, yra labai svarbu. Taip pat, aišku, čia yra subsidiarumo principas, pagal kurį kiekviena valstybė na, narė ir kiekvienas regionas pats savarankiškai užsima švietimo reikalais. Tačiau nepamirškime, kad kai žmonės pradeda mokymasi, pradeda mokyti švietimo įstaigose. Jiems sudėtinga, jeigu jie neturi bazinių įgūdžių, jeigu ne, negali skaityti, negali rašyti, jeigu informacinių technologijų įgūdžiai yra prasti, jeigu nemoka jokios kitos kalbos, tai reiškia, jie 11 metų praleido mokykloje ir neturi ko parodyti. Tai yra labai rimta problema ir turime čia ir pradėti spręsti problemas, o ne pradėti kalbėti apie tai, kaip profesinis e, mokymas gali ištaisyti privalomojo mokymo klaidas. Mes turime labai rimtai į šią problemą žiūrėti, nes priešingų atveju, kalbant apie mokyklos nebaigiančius jaun, jaunuolius, jau, jaunimą. Taip jų vis dar yra nemažai ir tai yra žmonės, kurie neturi įgūdžių, neturi bazinių įgūdžių prognozės, aišku, yra labai svarbu, svarbu tam tikrą prasme. Nes jeigu skubiai reikia paruošti kokios tai profesijos atstovus, negali laukti prognozių ir negali visiškai jomis pasikliauti. Aišku, mes kaip centras suprantame, kad prognozavimas yra labai svarbi sritis ir mes turime daug tyrimų, bandant e, prognozuoti darbo rinkos poreikius. Tačiau 5,5 5,4 milijono jaunų žmonių, tai yra žmonės, kurie ieško darbo, 2 milijonai darbo vietų yra neužpildyta. Kaip suderinti tuos du dalykus? Negalime laukti nei 10 metų, nei 10 dienų negalime laukti, nes ryte atsibūdę žmonės net, neturi kur eiti, jie neturi darbo. Ir štai čia yra problema. Ir dabar susijęs su tuo, ką sakė kolega iš Lenkijos. Taip, tai iš tiesų glumina, bet turime bandyti išspręsti konkrečias problemas ir judėti priekį taip, kad Europos piliečiai galėtų suprasti, kur glūdi problemos regioninių vietos lygmenių, nes jeigu yra problemų, turi būti ir sprendimų. Sprendimai mikro lygmenių galbūt gali būti taikomi mikro lygmenių, ar mes tą galime padaryti kaip agentūra? mes bandome priartėti prie valstybių narių. Vienas pavyzdžių būtų mūsų pameistrystės programų apžvalga. Mes turime dvi valstybės, su kuriomis dirbame, kitais metais jų bus keturios, tai jau yra gerai. Ir mes e, bandome gerinti, tobulinti pameistrystės programas, ieškome standartų, kaip pritraukti daugiau pameistrių. Aišku, krizės poveikis yra toks, kad daug mūsų darbuotojų net ir nėra linkę mokytis. Ir jeigu tas mokymas nėra pakankamai patrauklus, tuomet problema dar didesnė. Jeigu validavimo procesas, apie kurį kalbėjote, neegzistuoja, tuomet dar atsiranda papildomų problemų. Dar vienas įdomus dalykas. 2016 metais mes kartu su komisija atnaujinsime Europos formalaus neformalaus mokymosi validavimo priemonės. Tai yra priemonės, kurios taikomas 22 valstybėse. Tai yra labai e, geros žinios, bet ar tai persidoda į visą sistemą ir kiek jaunų žmonių į tai patenka. Jūs iš Prancūzijos, tiesa, ir Prancūzija yra puikus pavyzdys, kaip gali vykti tas vali, validavimas, netgi trečiosios pakopos švietimo sistemoje. Tai nėra čia kokios tai sudėtingos schemos. Europos priemonių pritaik, europinių priemonių pritaikymas, kaip jau sakiau, mano manimu yra labai svarbus dalykas. Ir valstybės narės, kai kurios valstybės narės, į tai žiūri rimtai, o kitos šiek tiek dėlse ir nereformuoja savo profesinio ūkdymo sistemų. Tas pats paskaitina apie universitetus. Jeigu pažvelgtumėme į aukštai mokslą ir universitetus, čia reforma buvo greitesnė. Turint omenyje įvairias e, europinės priemonės, jos puikiai naudojamos e, aukštojo mokslo įstaigose, bet ne profesinio ūkdymo institucijose. Taigi mums agentūrai reikia paieškoti būdų, kaip būtų galima pasiekti tą žemesnį lygmenį, kur vyksta tas realus profesinis ūkdymas. Ir čia yra didžiulis, milžiniškas darbas, nes mes kalbame apie pusė milijono tokių mokymo įstaigų Europoje, bet tai yra iššūkis e, ateinančiam laikotarpiu, jeigu norime tikrai užtikrinti, kad visi baigtų tą privalomojo, e, privalomojo mokslo programą. Ačiū Marino Epinto. Muito obrigado, senhora Presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. mėly svečiai. Norėčiau dabar, naudodamasis man sutiktą galimybę kalbėti, papasakoti jums, kaip aš vertinu E, žmogaus darbą konkurencijos kontekste, jeigu tai būtų vien tik tai ekonominio augimo ar pelno faktorius. Žmonės netraktuoja tai kaip galimybės laisvai toliau vystytis. Ir aš manau, kad ta vertybė, europinė vertybė gali būti visiškai prarasta ir ji gali tapti pavaldi ekonominiams, e, reik, ta, ta, už ją, už ją svarbesnės taps ekonominės reikmės. Kad žmonės, darbuotojai suvoktų save ne tik kaip darbuotojus, bet kaip, kaip žmonės. Ypač kalbant apie e, lygybę, apie vienodas darbo sąlygas bei vyrų ir moterų lygybę. Daugelie šalių, mano paties šalyje, pavyzdžiui, moterys negalėjo uh, pra, užsimti tam tikrą profesiją, pavyzdžiui, dėl to, kad jos buvo moteris arba uh, dėl to, kad jos buvo neiščios. Ir didžiausi Portugalijos bankai daugelį dešimtmečių atsisakydavo darbinti moteris. Nes jie iškart galvojo apie tai, kas bus, kai moteris taps neščia. Ir tokio mąstymo likučiai dar egzistuoja. Moterims tenka rinktis tarp darbo arba uh, galimybės turėti vaikų, bet moteris turi savo socialinės teisės kaip darbuotojos, kaip motinos ir jos turi teisę į darbą, užimtumą ir taip pat kitas teisės. Manau, kad tokia situacija pasirima ne tik mano šalyje, bet ir kitur Europoje. Taigi, ką jūs galėtumėte nuveikti, kad pasikeistų toks mąstymas, kultūra e, šiandienos sąlygomis. Suteiksiu žodį dviems paskutiniams kalbėtojams, kurie yra mano sąraše ir kurie nori žodį klausimus. Ir po to turėsite galimybę atsakyti. Ponas, ponui Lopes ir po to ponui Janui Andersonui. Trys klausimai, dar vienas kalbėtojas. Pone Slopės, pirmiausia. norėčiau visų pirma padėkoti. Tikrai padėkoti už visus pristatymus. Noriu pasidalinti kai kuriais pastebėjimais ir užduoti klausimą. Norėčiau sureaguoti pono Kalechas e, pasisakymą. Jis kalbėjo apie techninio pobūdžio mokymus, apie e, tos veiklos, agentūros veiklos poveikį darbo rinkai. Patiksiu Ispanijos pavyzdį. Ispanijoje nedarbo lygis yra katastrofiškas. Bet praeitie, pavyzdžiui, mm, pas mus tradiciškai daug studentų baigdavo universitetus, tarkim kaip ir Vokietijoje, tačiau problema ta, kad mm, nedaugelis įgydavo techninį išsilavinimą, kuris ypač paklausus darbo rinkoje ir nėra, nebuvo sąsajų tarp tokio techninės ir ties išsilavinimo ir darbo rinkos. Ir darbo rinka iš esmės nes, visiškai neskatina rinktis techninės srities išsilavinimu. Ir, pavyzdžiui, pakran, prie jūros esančiuose arčiau regionuose, tarkim, daugiau vaikų nebaigia mokyklų. Man atrodo, tai irgi susiję. Ir aš taip pat turiu klausimą. Ponui Menendis apie e, darbo rinkų studijas ir apžvalgas apie tendencijas įvairiose šalise. Pavyzdžiui, Europoje e, bendrai vyksta diskusijos dėl struktūrinio reformų. Ir kaip Jūs manote, ar tos reformos gali kelti riziką tam, tam tikroms darbo rinkoms? Nes kai kuriais atvejais kolektyviniai. Dėl to nukentėjo kolektyviniai susitarimai, sumažėjo atlyginimai dėl tam tikrų vidinių pokyčių ir dėl to darbo rinka gali užtikrinti tik labai neapsaugotą užimtumą darbo vietoje. Ir apie tai jau kalbama daugelį metų. Toliau. Pane Sitnanska užduos klausimą. Ačiū. Turiu du trumpus klausimus. Noriu paklausti svečių apie tai, kokiomis apčiuopiamomis priemonėmis jie gali disponuoti, kad užtikrintų, jog formalus ir neformalus mokymas būtų pripažintas. Kalbame apie, kvalifika... Čia kalba apie kvalifikacijų užtikrinimą, garantijas. Ir noriu paklausyti, kaip jūs savo darbe, rengdami savo apžvalgas, galite tą klausimą nagrinėti. Pavyzdžiui, kokių įgūdžių gali prisireikti už 20 metų, bandydami išvelgti ateitį, kaip jūs, kaip jūs dirbate. Manau, kad ekspertai, e, tyrėjai ne visada geba tinkamai išpranašauti, prognozuoti, ko prireiks. Mes nežinome, ko užsins mūsų vaikai už 20 metų. Ir ponas Jan Anderson. E, turi galimybę užduoti paskutinį klausimą. Jis jau dabar nebėra parlamento narys, bet kažkada jis buvo šio komiteto pirmininkas. Prašau, ponė Andersonai. Ačiū. Man tikrai malonu grįžti čia ir džiugu matyti kai kuriuos veidus, kuriuos pažįstu, bet daugybės veidų nepažįstu, yra daug naujų narių klausimo užduoti nesirengiu. Jūs turite teisę tai daryti kaip komiteto nariai. Norėčiau pasidalinti kai kuriais pastebėjimais e, iš įvykusių diskusijų. Manau, kad parlamentas yra svarbus. Parlamentas priima sprendimus. Taip pat kartais ir kuria teisės aktus. Ir kadangi te esate sprendimų prieimėjai, jums reikia e, daugybės žinių informacijos, kad primtumėte teisingus sprendimus. Ir šiandien čia lankosi keturių agentūrų atstovai, agentūrų, kurios turi sukaupę daug žinių ir patirties, kurią galėtumėte panaudoti priimdami sprendimus. Su visais, visomis e, agentūromis esu bendravęs ir dabar esu susijęs su viena iš jų. Visos jos susijusios su darbo rinka bei užimtumo galimybėmis. Kaip žinote, Europai iškylantis svarbiausi iššūkiai ir susijęs su, galimyb, su darbo vietomis, su užimtumu ir dideliu nedarbu. Manau, vienas iš svarbiausių, ne pats svarbiausių, bet vienas iš svarbiausių dalykų yra išsilavinimas, švietimas pradinėje, vidurinėje mokykloje bei visą gyvenimą trunkantis mokymasis. Aš esu švedas ir, ir savo paties šalyje matau, kad pažvelgus į jaunimą šiandien yra didelis nedarbas. Bet jei palyginsime išsilavinusi jaunimą su tais jaunais žmonėmis, kurie neturi išsilavinimo, tai skirtumas yra didžiulis. Ne visas švietimas yra geras. Bet geriau, tai geriau būti išsilavinusiam ir, ir turėti ir teisingą, reikalingą išsilavinimą. Tačiau padėtis yra daug mm, sunkesnė tų jaunų žmonių, kurie neturi jokio išsilavinimo. Švietimas susijęs ir su sveikata ir sauga darbe, su darbo rinkos sąlygomis. Europa niekada negalės konkuruoti su prastomis švietimo sistemomis arba su netinkamomis e, darbo jėgos rinkomis, netinkamais atlyginimais. Mūsų švietimo sistema turėtų būti geriausia pasaulyje, mūsų atlyginimai turėtų būti tinkamiausi ir už, turėtų, pas mus turėtų būti ištikrinta sveikata ir sauga darbe išsilavinę žmonės atitinkamai kels tam tikrus reikalavimus darbo rinkai ir dėl atlyginimų, ir dėl sveikatos ir saugos darbe. Taigi visos šios agentūros yra tarpusavį susijusios ir jos yra svarbios. Manau, kad jūs tas agentūras turėtumėte išnaudoti prieš primdami sprendimus. Turėtumėte užmėgsti ryšius su tomis agentūromis ne tik tam, kad porą kartų per metus išklausytumėte jų, kai jos lankosi čia, bet ir turėtumėte jas aplankyti. Ir tada gautumėte naujų žinių, informacijos apie tai, kuo jos užsima, nes jos tikrai yra savo sričių ekspertai. Aš pats esu vienas iš trijų nepriklausomų ekspertų, kurie buvo jūsų parlamento paskirti dirbti E, Europos mokymo fondo valdyboje. Manau, kad turite išnaudoti mane ir kitus du mano kolegas. Galite man skambinti, rašyti elektroniniu paštu. Aš taip pat rengiuosi išnaudoti jūs, nes kartais mums svarbu, kaip, kas bus su biudžetu, kas nutiks agentūroms, todėl dialogą palaikyti yra naudinga. Ir kai paskirėte mus, tris ekspertus, manau, kad mes būtinai turime palaikyti ryšius, nes Europos mokymo fondo valdyboje yra komisija, yra visų valstybių atstovai, bei taip pat trys nepriklausomi ekspertai, kuriuos jūs paskirėte. Ir galiausiai noriu kai ką pasakyti apie Europos mokymo fondą. Jis dirba ir migracijos rytyje. Migracija vyksta ir Europos Sąjungos viduje. Žmonės iš kitų šalių atvyksta į Europos Sąjungos šalis ir ateityje tokių judėjimo bus daugiau. Tie, kurie mano, kad mes galime užverti savo sienas, nieko nesupranta apie ateitį pasaulis yra atviras. Ir tai ne tik sukelia problemų, su, šia, su šio reiškiniu yra susijusių problemų, tačiau tai atveria galimybių, iškelia nemažai iššūkių. Mano kolega kalbėjo apie tai, kaip mes galėtume tinkamiau įvertinti iš kitų šalių atvykstančių žmonių kvalifikacijas. Uh, nepamirškime mūsų demografinių tendencijų. Ateitie mums reikės daugiau žmonių, kad užtikrintume savo gerovės sistemų palaikymą. Mums reikia žmonių iš kitur, iš svetur, kurie būtų susiję su mūsų švietimo sistemomis, kurie pasitelktų savo žinias ir švietimo sistemas. Man tikrai patinka būti čia parlamente E, mano darbas parlamente buvo geriausi mano gyvenimo metai. E, bet tikrai man dabar malonu būti ir tuo nepriklausomu ekspertu. Ačiū. Jan Anderson. Na... Ačiū, pana Andersonai. Dabar pradėsime nuo tos pusės ir sutiksiu kiekvienam pranešėjai po tris minutės. Pabaigti diskusiją ir galėsite visi vieni kitus papildyti. Pirma, ponas Menedės valdės. Labai ačiū. Tikrai girdėjome daug įdomių klausimų. Europarlamentaris iš Portugalijos. Kalbėjote apie darbo prasme, darbo reikšmę. Mes atlikome ne vieną tyrimą ir išsiaiškinome, kad svarbiausia yra tokie sprendimai, kur laimi visi įmonėse sukūriamas ir darbo našumas, darbo rezultatai, bet ir e, atnešama naudos darbuotojams. Ir čia turime kalbėti ne vien tik tai apie kaštus, bet apie darbuotojų dalyvavimą, apie pagalbą jiems naudoti turimus įgūdžius ir juos tobulinti. Čia nebūtinai tokie tikslai reiškia didžiulius kaštus, nes, didžiulius kaštus, nes yra daug organizacijų, kurios bando padėti tai užtikrinti. Taip pat mes gilinamės į tai, kiek aktualu ir kiek naudinga e, didinti žmonių dalyvavimą darbo rinkoje. Pono Lopės e, pasisakymas aš atsakysiu jums ispaniškai. Uždavėte ne vieną klausimą man. Informacijos vaidmuo darbo rinkoje, jis yra tikrai labai svarbus. Daugiau negu 65 procentai yra ryšys tarp, jeigu pažiūrėsime į tuos studentus, kurie baigia studijas ir įsidarbina. Ir 65 procentai iš įsidarnusių studentų po metų darbo vietas tebe turi, taigi tai yra įmanoma. Dar buvo užduota klausimų dėl kolektyvinių sutarčių ir darbo rinkos reformų. Be abejo, visi susidurėme su iššūkiais. Vienas iš tokių iššūkių yra kurti darbo vietas ir sudaryti sąlygas kurti naujas darbo vietas. Bet turime taip pat pasirūpinti, kad tos kūriamos darbo vietos būtų geros kokybės. Taigi, darbo sąlygos, kuriomis dirbame šiandieną, turėtų būti tvarios ateityje. Žmonės neturėtų būti išstumiami iš darbo rinkos per anksti. Reikia nepamiršti savo išsikiltų tikslų, turiu galvoje užimtumo procentą ir nepražiūrėti su tuo susijusių iššūkių. Dar vienas dalykas susijęs su darbo sąlygomis. Mes į tai gilinamės ir dabar mes atliekame 33 valstybėse tyrimą ir ketiname įtraukti į tą tyrimą dar daugiau valstybių priklausančių tarptautiniai darbo organizacijai, turiu galvoje Kiniją ir kitas valstybės, todėl kad labai svarbu, kad Europa žinotų, su kuo jai tenka konkuruoti. Taigi, ypač tai svarbu, norint užtikrinti geras darbo sąlygas. Dėkui. Dėkui, toliau žodis e, ponui Kalecha. Ačiū už užduotus klausimus per tris minutės nepasiūlysiu konkrečių sprendimų, bet galiu tik tai pridurti šitą prie to, ką sakė kolega. Didžiausi komisijos pasiekimai per paskutinius dešimt metų yra tai, kad buvo pabrėžta, koks svarbus yra profesinis ugdymas ir aukštasis mokslas universitetuose ir jie buvo sulyginti. Ispanijoje ir kitose valstybėse, mano valstybėje tėvai dažnai ragina savo vaikus būtinai stoti į universitetą. Ir galbūt vieną dieną tas toks jaunuolis tapsi daktaras, antropologas arba teisininkas ir jisai tarsi turės prestižinę specialybę, bet neturės realios darbo vietos. Todėl aš manau, kad reikėtų, kad darbo rinka glaudžiau būtų susieta su ugdymo švietimo sistema. Būtent tą mes turime dabar daryti. Darbo rinka turi tapti matomesnė, kiek galima anksčiau. Aš aišku nekalbu apie pradinę mokyklą, nereikėtų pradinukams pasakoti apie darbo rinką, bet e, kuo anksčiau reikėtų informuoti moksleivius apie tai, kokie bus pirmieji žingsniai darbo rinka ir kokių darbuotojų iš tikrųjų reikia darbo rinkoje, nes mums reikia tokių žmonių, kurie e, galėtų mm, persiorientuoti, persikvalifikuoti ir visą gyvenimą dalyvauti e, visą gyvenimą trunkančio mokymo veikloje. Reikia pabrėžti, kad svarbiausia yra įgyti bazinius įgūdžius, kurie padės po to išgyventi. Technologijos, naujosios technologijos dabar yra ta pagrindinė kalba, pagrindiniai įgūdžiai, kurie mums yra reikalingi ir jie padės mums ir mūsų darbo rinkai konkuruoti. Žinoma, prognozijas rodo, kad per ateinančius 10 metų, ne 20 metų, kaip buvo manyta anksčiau, nebereikės tokio vidutinio išsilavinimo. Ir kaip įtikinti tėvus, kad jų vaikai po 10 ar 20 metų turės turėti ne patį diplomą, bet įgūdžius. Tai nėra visada labai lengva, ne visada galima tai aiškiai deklaruoti viešai, bet tai yra svarbu. Kai kurie iš jūsų kalbėjote apie formalaus ir neformalaus ūkdymo pripažinimą. 2012 metais buvo paskelbta rekomendacija, tai ten buvo pabrėžta, taigi mes žinome, kokiu žingsniu reikia imtis. Reikia dabar suburti darbuotojus, darbdavius ir pažiūrėti, kokių įgūdžių dabar jau ir taip darbo rinkoje yra per daug. Ir Tos įgūdžius turinčius asmenys reikėtų perkvalifikuoti. Aišku, dar galėčiau daug ką pasakyti, bet čia sustosiu, nes tris minutės yra neilgas laikas. Toliau ponė Sedlaček. Labai ačiū. Aš norėčiau dar pridurti šitą, nors jau daug kas buvo išsakyta. Ir norėčiau taip pat grįžti prie projekto, kurį mes įgyvendiname Europos parlamento pageidavimų. Projektas yra skirtas vyresniems darbuotojams, jis taip pat yra skirtas darbo saugai ir sveikatai, bet taip pat jis yra susijęs su įsidarbinimo pajėgumais. Darbo sauga yra svarbi tam, kad žmonės darbe galėtų dirbti ilgiau ir jie dirbtų sveikesnėmis sąlygomis, bet tai yra taip pat susiję ir su jaunimu. Jaunimas turi sužinoti apie riziką, kokie gali jų laukti darbo vietoje ir turi patys žinoti apie tai, kad jiems turi būti užtikrinama darbo sauga ir apie tai jie turėtų sužinoti kaip galima anksčiau. Ir būtent tam yra skirtas vienas iš mūsų komunikacinių e, instrumentų, viena iš mūsų priemonių, kuri su darbo saugos ir sveikatos klausimai supažintina dar visai vaikus. O kalbant apie visą gyvenimą trunkantį mokymasi, tai kaip jau minėjau, mes pradėjome vieną projektą, e, pradėjome jį gyvendinti su išoriniu rangovu ir to projekto tikslas yra sustiprinti mokymosi visą gyvenimą svarbą ir norime pateikti gerų pavyzdžių, kad visi pamatytų, kad yra įmonių, kurios sėkmingai veikia, tai ir jos ragina savo darbuotojus mokytis, taip pat valstybės, kurių ekonominė padėtis yra geresnė. Tose valstybėse žmonės dažnai nesustoja mokyti sulaukę 65 ar panašaus amžiaus. Vokietijoje, pavyzdžiui, viena įmonė ragina savo darbuotojus likti darbo vietoje iki 70 metų amžiaus. Ir nuolatos iki to amžiaus darbuotojams yra užtikrinamas uh, E, ugdymas ir mokymai, o tai be abejo pagerina žmogaus įsidarbinimo galimybės. Mes OŠ agentūroje pagrindinį dėmesį skiriame darbo saugai ir sveikatai, bet taip pat turime nepraleisti pro akis ir naujų rizikų, pavyzdžiui, psichosocialinės rizikos. Taip pat raumenų mm, lygos dar tebėra labai stipriai paplitusios tiek, tiek raumenų, tiek kaulų e, lygos. Jos yra lygų sąrašo viršuje, taigi čia mes taip pat turime nenuleisti rankų ir stengtis įgyvendinti tokių lygų prevenciją. Na ir paskutinis mano pastebėjimas - mikro ir mažosios įmonės. Mes gilinamės į tai, kaip nacionalinių ir sektorinių lygmenių mikro ir mažos įmonės galėtų gauti pagalbos, užtikrinant geras darbo saugos ir sveikatos sąlygas. Ir mes siekiame teikti informaciją tokiais klausimais ir tengiamės pateikti prognozes 2015-2016 metams. Dėkui. Toliau ponė Serban. Ačiū pirmininkė. Labai daug klausimų buvo aptarta. Aš norėčiau padėkoti tiems komiteto nariams, kurie ankstesnėje kadencijoje labai daug prisidėjo prie institucinės plėtros šalyse partnerėse. Ir aš tikiuosi tolesnio bendradarbiavimo ateityje, nes kai mes kalbame apie tai, ką šalis partnerės e, padarė demokratijos kūrimo srityje. Joms visoms reikalingi parlamentai. Aišku, kaip jie juos pavadina, tai čia jau jų reikalas, bet Mūsų nustebino štai, tarkim, arabų šalyse, kad nei vienoje valstybėje nėra parlamente komiteto, kuris atsakingas būtų užimtumą. Ir tai tikrai būtų labai gerai, jeigu jūs tarp parlamentinėse delegacijose galbūt atsižvelgtumėte į tai, kad reikia tom šalims padėti šioje srityje. Ir taip pat pasirūpinti, kad įgūdžių plėtra būtų jų darbo atvarkėje ir kad teisės aktai ne, nebūtų kliūtis tose šalyse, kad būtų galima padėti joms atitinkamai juos parengti ar atnaujinti. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju už tai, kad praleidote tas kelias valandas su mumis. Tikrai aš manau, kad palikote puikų įspūdį mums. Manau, kad aš ne vienintelė susidariau tokį įspūdį po mūsų diskusijų. Mes su jumis bendrausime, kaip visuomet bendravome, ypač dabar, kai naujasis komitetas jau su jumis susipažino. Tikiuosi, tas mūsų bendravimas bus dar intensyvesnis. Ir žinoma, mes bandome užmėgsti ryšį su visomis agentūromis. Taigi, be jokios abejonės mes apsilankysime pas jūs ateityje. Taigi dėkoju už pasisakymus ir ačiū už tai, kad atvykote. Tas darbo tvarkės klausimas yra 16. Rusijos embargas. Jeigu aš teisingai esu informuota. 24 rugsėjo dieną koordinatoriai šiame komitete nusprendė, kad e, poveikis užimtumui valstybėse narėse, Rusijos embargo poveikis užimtumui valstybėse narėse turėtų būti mūsų keitimosi su komisija tema nuomonių keitimosi su komisija tema, būtent taip dabar ir vyks. Ir iš karto žodį suteiksiu komisijai. Detlef Eckert iš komisijos pristatys klausimą. Yes, now I see. Uh, please. Uh... Prašau. Žodis jums, ponia Ekertai. Ačiū, laba diena. Deja, kalbame dabar apie tai, kas nėra taip malonu, nei įgūdžių plėtojimas, kalbant apie ateities kartas ir panašiai kalbame apie Rusijos importo draudimą, kalbant apie ES žemės ir žemės ūkio produktų importą. Ir kokį poveikį pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas galėtų suvaidinti, kiek juo galėtumėme pasinaudoti uh, kad sumažintumėme tą naštą ypatingai žemės ūkio, žemės ir ūkio maisto produktų sektoriui. Rusijos importo draudimas, norėčiau priminti, didžiausią poveikį padarė ES ūkininkams. 10 procentų žemės ūkio produktų eksporto yra į Rusiją, tai yra daug, 4,5 procento visos žemės ūkio produktų susidūrė su Rusijos embargo poveikiu. Taigi, e, poveikis matomas visur ir keulienos eksportas per, nukreiptas į Japoniją, Pietų Koreją ir Filipinus, tačiau kitose sektoriuose poveikis jaučiamas dar labai ženkliai. Taip yra, pavyzdžiui, maisto ir, atsiprašau, vaisių ir daržovių atveju. Rusija 30 procentų sudaro ES eksportų eksporto. Taigi, klausimas, kurį norėčiau pakomentuoti, yra štai koks. Ar pristaikoma prie globalizacijos fondo, padarinių fondo lėšas galima būtų panaudoti? Šis fondas buvo įsteigtas 2006 metais, kad būtų galima kovoti su globalizacijos neigiamais padariniais užimtumui. Po to apriptis buvo išplėsta ir įtraukti buvo, įtraukta finansinė ekonominė krizė, į galimus padarinius ir tai atsispindi atitinkamai, atitinkamai reglamente tiek antrajame straipsne A, B reglamento skyriuose, kur konkrečiai kalbama apie krizės kriterijus ir globalizacijos kriterijus. Taip pat norėčiau paaiškinti, kad pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas nėra priemonė kompensuoti pajamų nuostolius toks tikslas jos nėra, šito fondo nėra, bet tikslas yra padėti tiems sektoriams, kur daug yra atleidžiama darbuotojų, kad būtų galima padėti tiems darbuotojams. Tai nėra priemonė kompensuoti už prarastas pajamas. Dabar, jeigu pažvelgtumėme į du kriterijus - globalizaciją ir krizės kriterijų. Krizės kriterijus čia nėra taikomas, aišku, nes ekonominė finansinė krizė dar nesibaigė, ji nuo 2007-2008 metų jaučiama, taigi tai jau patenka į fondo reglamentą, o Rusijos importo atvejais nepatenka šiuo atveju. Mes bandėme pasigilinti, ar nuostatos A ir B straipsnio punktuose, antros straipsnio punktuose galėtų būti taikoma, taikomos Čia kalbama apie globalizacijos kriterijus, kalbama apie prekybos modelio pasikeitimą ir rinkos dalies praradimą. Mes su teisininkais bandėme pasigilinti ir supratome, kad teisinės formuluotės ir yra susijusios konkrečiai su globalizacija, o rinkos dalies praradimo kriterijus yra rodiklis įrodantis globalizacijos faktą. Rusijos draudimas nėra globalizacijos padarinys, vertinant teis, iš teisinės perspektyvos ar iš ekonominės perspektyvos, tai priešingas dalykas tai yra viena šalis sprendimas, kurį išprovokavo kitas viena šalis sprendimas drausti importą iš ES. Dėl to globalizacijos kriterijai čia nėra tenkinami. Taigi išvada yra ta, kad EGF kaip priemonė negali būti naudojama sušvelninti šio draudimo padariniams, ypač žemės ūkio produkcijos sektoriuje, kas be kita ko turėtų įrodyti, kad yra prarandamos ne tik pajamos, bet yra prarandami darbuotojai. 500 minimum turėtų būti atleidžiama darbuotojų. Taigi toks yra kriterijus. Taigi padaryta išvada, kad globalizacijos, pristatymo prie globalizacijos padarinių fondas negali būti naudojama šiuo atveju. Europos Sąjunga ir komisija imasi įvairių priemonių, ypač žemės ūkio politikos srityje, tačiau Europos socialinis fondas kaip priemonė gali būti panaudojamas. Galima panaudoti tų, tuos fondus pagal jų naudojimo kriterijus. Taigi, tokias mes padarėme išvadas po to, kai buvo iškelti atitinkami parlamento klausimai ir pareikalauta mūsų išsiaiškinti apie tai. Ačiū. Pradėsime nuo ponios Blinkevičiūtės. Ah, ačiū pirmininkė ir ačiū gerbiamam komisijos atstovui, ponui Ekertui. Iš tikrųjų, aš noriu dar kartą atkreipti dėmesį, kad dėl Rusijos embargo ypatingai nukentėjo Baltijos šalis - Lietuva, Latvija ir Estija nes istoriškai taip susiklosti, kad mūsų žemės ūkio sektorių, žemės ūkio produkcija, mėsos, pieno, susijusi tiesiogiai su Rusija, kaip su kaiminė ir istoriškai esančia šalia. Todėl čia nukentėjo ir žemės ūkio gamintojai, ir perdirbėjai, ir vežėjai. Ir darbo vietos yra prarandamos kaimiškose regionuose provincijoje, kur yra žemės ūkis ir kur sukurt kitas kaip alternatyves tam darbo vietas nėra taip paprasta. Ir iš tikrųjų tada įsijungia jau kiti mechanizmai. Žmonės praranda darbą, praranda pajamas, vadinasi įkrenta į skurdą, į socialinę atskirtį arba renkasi dar blogesnį išeitį, apskritai emigruoja iš savo šalies, išvažiuoja ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Europos Sąjungos. Ir tai senstančiai Europai yra didžiulis praradimas. Aš, kolegos, kalbu tai, kad suvoktumėm, jog tai yra iš tikrųjų didžiulė problema. Aš bent du kartus kreipiausi į komisiją ir dėl e, globalizacijos fondo, ir dėl paramos žemdirbiam, kaip galima būtų tai padėti. Žinoma, aš gavau atsakymus trumpus, lakoniškus, kartais, man atrodo, ganėtinai valdiškus, Liktai nematytumėm už ten esančių žmonių problemų. Aš suprantu, kad mes jeigu žiūrim, kaip e, e, išdėstėt komisijos atstovas e, globalizacijos fondo nuostatos, Be abejo, jos yra išvardintos, kam gali būti naudojamos. Mes praeitoj kadencijoje nekartą svarstėm, mes praplėtėm, kaip jūs sakėt, ir dėl krizės poveikio, kad galėtų būti iš to fondo lėšos naudojamos. Sutinku su tuo, kad dabar toks mechanizmas tam yra numatytas ir, na, kaip sakant, pasakyti, kad to negalima naudoti, aš sutinku. Bet tai neišeitis. Tada kyla natūralus klausimas. Tai kokios kitos lėšos gali tam būti naudojamos? Va čia mes turim rasti atsakymą į šitą klausimą. Taip, Rusijos embargo Europos Sąjungos šalim tai nėra globalizacijos padariniai. Tai yra daug baisesni padariniai. Tai yra politinės prievartos priemonės, politinės krizės padariniai. Va čia su tuo mes galim susidurti, turėdami tokį didžiulį neprognozuojamą kaimyną šalia, ne kartą, kol mes persiorantuosim per laikotarpį į kitas rinkas. Tam reikia laiko. Todėl klausimas komisijai dar kartą. Žiūrėkim ne tik formaliai. Sutinku, EGF negalim naudoti. Ieškokim lėšas, kitas, kurios būtų galimas panaudoti tom valstybėm ir panaudoti labai labai greitai. Nes iš tikrųjų praradimai žmonių yra milžiniški ir didžiuliai. Todėl labai prašau supratimo ir suvokimo. Situacija yra tragiška ir išeities ieškot mes turim kartu. Ačiū. Thank you, Mr. Labai ačiū, ponas Kulga. Thank you very much, Madam Chair. I just want... Ponas Kukan, dėkoju, pana pirmininkė. Aš noriu pasakyti, kad sankcijos Rusijai buvo tik tai viena iš politinių galimybių po Krymo okupacijos, kurį atliko Rusija ir reaguojant į Rusijos elgesį Ukrainos atžvilgių. Deja, iš Rusijos nesulaukėme jokio logiško atsako, bet stebime Rusijos priemonės taikomas kai kuriems ES produktams. Aišku, sankcijos nėra pats e, patraukliausias variantas dabartinėje ekonomikos situacijoje, bet mes turime pripažinti, kad mūsų užsienio e, politika suteikia tik ribotas galimybės. Ir aš manau, kad mūsų ekonominiai interesai vis tik neturėtų būti svarbesni už saugumo tikslus ir ekonominės e, vertybės. Aš turiu keletą klausimų. Galbūt komisija galėtų pakomentuoti e, veiksmus, kurie yra pritaikyti Rusijai pasaulinėje priekybos organizacijoje ir taip pat kokį pasaulinį poveikį turi ES pritaikytos sankcijos Rusijai atskiroms valstybėms ir taip pat kurie e, komisijos nuomonė ekonomikos sektoriai atsiduria didžiausiame pavojuje ilgalaikėje perspektyvoje, jeigu dabartinės sankcijos liks galioti. Dėkuoju. Ačiū. Ponas Gutieras Pietro. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, mes čia kalbame apie tai, kas turėtų sumokėti. Europos ūkininkams grasina ekonominių sankcijų taikomų Rusijai padariniai. Bet tai, nėra, tai yra būtini padariniai. Tačiau Europos ūkininkai neturėtų mokėti už ES tarptautinės politikos ir kovos už žmogaus teisės veiksmus. Bet kita vertus yra tiesa tai, ką sakė komisijos atstovas čia užimtumo komitete. Ir aš sutinku, kad negalima naudoti EGF prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, ieškant kom, lėšų kompensacijoms. Ir mūsų komitetas ankstesnėje kadencijoje buvo labai atsargus turėjome labai ribotus išteklius ir kai buvo įkurtas EGF, tai jis turėjo būti fondas skirtas tik tai prisitaikyti prie globalizacijos padarinių fondo ir paskui buvo nuspręsta, kad jį reikėtų panaudoti e, prisitaikant prie ekonominės krizės padarinių. Tačiau čia reikia pažvelgti kitų kampų. Ūkininkai privalo gauti kompensacijas ir jų turi būti daug daugiau negu kad suteikiama dabar, nes yra daug smulkiųjų ūkininkų ir smulkiųjų žemės ūkio bendrovių, kurios labai nukenčia, jų ekonominiai pajėgumai mažėja dėl to, kad yra vėluojama rasti lėšų sumokėti kompensacijoms ES biudžete. Biudžetas yra nepakankamas, norint atliepti iššūkus, su kuriais susidurėme dabar. Ir mes savo komitete raginome komisiją ieškoti kitų instrumentų, nes dabar akivaizdu, kad turimos lėšos yra nepakankamos. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad labai svarbu išlaisvinti turimas lėšas kaip galima greičiau, nes smulkiųjų bendrovių egzistavimas yra pastatytas ant kortos. Aš suprantu, kad tai nėra lengva, bet reikia sukurti naują finansinį instrumentą, bet tai neturėtų būti fondas, kuris, e, nereikėtų naudoti to fondo, kuris yra skirtas e, naudoti visai kitiems tikslams. Pone Ribeira. Dėkoju. Visų pirma, Noriu pasakyti, kad esu ir Žemės ūkio komiteto narė. Tame komitete ši tema nuolatos aptarinėjama. Kalbant apie Rusijos embargą, reikia kalbėti apie tiesioginį poveikį, kurį jis turi, pavyzdžiui, Baltijos valstybėms, bet turime nepamiršti ir netiesioginių pasiekmių, kurios liečia visą Europos Sąjungą, pavyzdžiui, Portugaliją. Ten nėra tiesioginių pasiekmių, bet mes jau imame jausti netiesioginius padarinius. Pavyzdžiui, pieno gamybos sektorija. Mano regione praėjusi mėnesį labai suma, sumažė referencinė pieno e, kaina, buvo sumažinta dviem centais už litrą. Ir reikia numatyti bent kelias priemonės, kurios apribotų tokias neigiamas pasiekmes. Be to, beveik prieš vienerius metus buvo pradėtas tas embargas, o jis tebesitėsi iki šiol. Taigi, man atrodo, kad mes jau atsidūrėme užburtame rate. Vienas embargas veja kitą ir niekas nesibaigia. Užimtumo komitetas ragino komisiją ne vieną kartą aptarti šitą klausimą. O aš taip pat esu pasiryžusi pasistengti, kad veiksmai prasidėtų visų pirma nuo ES konkurencingumo ir užimtumo perspektyvų įvertinimo. Kartu su komisija Mes ieškome naujų būdų sukurti darbo vietoms. Deja, komisija mums nelabai padeda. Buvo atlikta pora studijų, pora vertinimų, bet nebuvo įvertinta, kokia yra to embargo, koks yra embargo poveikis užimtumui. O mes privalome skirti dėmesio tam, o žemės ūkiui turime skirti ypatingą dėmesį, neturime apsiriboti vien tik tai naujomis darbo vietomis jų kūrimu ir pramonės būklę. Turime nepamiršti ir žemės ūkio. Aš tikiuosi, kad kai analizuosime šitą klausimą, ieškosime naujų lėšų, kurios padėtų atlyginti Rusijos embargo daromus žalingus padarinius. Ir aš labai tikiuosi, kad komisija taip pat atliks savo vaidmenį. Kai bus nagrinėjamas 2015 metų biudžetas, aš labai tikiuosi, kad bus nepamiršta, jog reikia apsaugoti mūsų ūkininkus. Nes žemės ūkio sektoriuje nedarbo lygis jau ir taip yra labai aukštas. Ūkininkai tikrai labai gerai jaučia embargo padarinius. Ir jie mato, kaip rezervinės lėšos yra naudojamos kitiems tikslams. Taigi visi, ir mes ir komisija matome, kad Rusijos embargas kelia problemų. Bet žemės ūkio sektorija problemos yra ypatingai didelės ir reikia joms skirti ypatingą dėmesį ir numatyti tam reikalingų lėšų. Ponas Guoga. Dėkui, aš esu iš Lietuvos. Be abejo, mūsų 20 procentų eksporto yra vykdoma į Rusiją, taigi ir pervežimo sektorius yra labai stipriai paveiktas Rusijos embargo. Ko gero, jis nukentėjo net labiau negu kad tai, kiek buvo sumažintas eksportas. Aš turiu klausimą komisijai. Pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas turi būti skirtas pristaikymo prie globalizacijos padariniams, bet reikėtų gal numatyti embargo fondą. Ir tada visi galėtų tą fondą naudoti, viskas būtų labai lengva, kam čia viską apsunkinti. Noriu padėkoti kolegijai iš Čekijos, kuri pateikė tokį pasiūlymą. Labai rimtas pasiūlymas. Ir ponas, visi iš to turėtų naudos. Dėkui. Ačiū, kad viskas būtų taip paprasta, ponia Goga. Pone Eckart, matyt, reikia čia ir pinigų dar papildomai dėti į tą fondą, žodžio vieno nepakaks. Taigi, ponia Eckart, ar galėtumėte atsakyti visus klausimus? Bijau, kad negalėsiu atsakyti visus klausimus, bet yra vienas dalykas, kuris yra visiškai aiškus. Būtent visus tos pasisakymus išsakytų žodžius aš perduosiu savo institucijai, kad šalia to, ką mes jau aptarinėjame ir ką mes apmastome, kad gautumėme, dar, kad galėtumėme pasitelkti dar daugiau, dar tą papildomą gautą informaciją. Taigi tikrai labai naudinga buvo ta diskusija. Na, jeigu pridėsime vieną žodį prie globalizacijos padarinių fondo pavadinimo, tai problemos nieka neišspręsime. Čia juk teisinė priemonė, tai yra reglamentas ir čia reikia keisti visą reglamentą iš esmės tuomet. Taip pat puikiai žinote, kad biudžetas nėra įtrauktas į prastinį ES biudžetą, o į rezervą. Taigi tai yra specialus fondas, o papildymas jo vienu žodžiu nėra toks paprastas dalykas. Dabar kalbant apie konkrečius klausimus dėl tarptautinės PPO ir pasaulinio poveikio, e, bijau, kad dabar informacijos neturiu, bet e, tikrai aš perduosiu tą informaciją savo institucijai. Žinau, kad kolegos iš Žemės ūkio generalinio direktorato labai daug dirba su Žemės ūkio sektoriumi ES ir jos valstybėse narėse. Ir jūs minėjote, kad jūs taip pat priklausote ir Žemės ūkio komitetui, taigi jums leidus, jeigu jums tai yra įdomu, galbūt Žemės ūkio generalinio direktorato kolega trumpai labai galėtų pristatyti, kas dabar vyksta, vertinant iš jų perspektyvos, nes jie tikrai dirba su ūkininkais daug ir gal aš galėčiau tada trumpai žodį jam suteikti. Jei, atsiprašau. Ačiū. Labai trumpai nes e, žinau, kad e, tie kolegos, kurie dirba konkrečiai šioje srityje, daugiau žino apie tai, kalbant konkrečiai apie Rusijos embargo poveikį gamintojams. Aš gal labai detaliai ne, nepasakosiu apie visus reglamentus ir visas priemonės, kurių buvo imtasi. Mes tiesiog bandome atstatyti rinkos disbalansus ir kai kuriais atvejais matome jau pozityvių tendencijų. Antras dalykas yra nemažai priemonių, kurių imamasi kartu su priekybos generaliniu direktoratu, ieškant naujų e, rinkų ir bandant panaikinti fitosanitarinės e, kliūtis ir tai irgi duoda pozityvių rezultatų ir turime konkrečių pasiekę rezultatų ir kiti kolegos gal galėtų pateikti daugiau informacijos raštu, jeigu ji būtų jums reikalinga. Ir dar vieną norėčiau pridurti dalyką. Kaip žinote, ankstesnės kadencijos komisijoje komisaras Čioleš pradėjo ieškoti būdų, kaip būtų galima kompensuoti už prarastas pajamas atitinkamai žemės ūkio gamintojams. Ir vis dar yra kol kas atliekama atitinkama analizė. Uh, ta analizė iš ties yra labai sudėtinga ir diskusijos yra nelengvos, nes daug valstybių narių, kalba eina apie didelį, didelę dalį, dalį valstybių narių ir įvairius jų ekonomikos sektorius, o ištekliai, kaip žinia, yra riboti. Komisija savo e, taisomajame rašte teigia, kad krizės rezervo lėšos gali būti panaudojamos bet krizės lėšos yra finansuojamos iš tiesioginių išmokų, taigi tai yra labai sudėtinga politinė diskusija, bet ji vyks, ji tęsi su valstybėmis narėmis, tarybos lygmeniu ir kartu su parlamento e, nariais. Ačiū. Kaip matau, mūsų komitetas, kažin, ar pasitenkins šiandieninę diskusiją, matyt, teks grįžti prie to. Ir taip pat matyt, tas pats pasakyti nėra apie kitus komitetus, taigi tai matyt atsidurs mūsų darbo tvarkėse. Ir mes lauksime tolesnių diskusijų ir faktų, kuriais galėtumėme pasinaudoti, jeigu bus galimybių kažką pakeisti tose sistemose. Žinome, kad pinigų nėra, bet galbūt galima surasti sprendimų kažkokių tai. Uh, sprendimų, kaip kažką būtų galima pasiūlyti tiems žmonėms. Tiems, kurie dabar tikrai yra labai sudėtingose situacijose. Taigi mes tikrai grįšime prie to, bet džiaugiamės, kad jūs bent jau žinote, kad mums tai yra labai svarbus klausimas. Ne tik priekybos komitetų, žemės ūkio komitetų, bet ir užimtumo komitetų tai yra labai svarbus klausimas. Ačiū už bendradarbiavimą. That means, eh, if I've understood... Ir jei teisingai supratau, dabar periname prie paskutinio mūsų darbo tvarkės punkto. Bus pristatyta studija, kurios mes paprašėme. E, norėjome kad būtų parengta studija apie atlyginimų skirtumus Europos Sąjungoje. Šios studijos autoriai yra Kristijan Dreger, ponas Enrique Lobes Batso, ponas Paul Ramos, ponas Vicente Rojuela ir ponas Džordis Surinak. Suteiksiu žodį ponui Raul Ramos. Pristatyti trumpąją studijos versiją. Labas vakaras, man tikrai malonu pristatyti Jums mūsų parengtos studijos rezultatus ir išklausyti Jūsų komentarų. Žinau, kad diena buvo intensyvi, todėl aš pabandysiu tiesiog apžvelgti tą studiją. Ji jums buvo išdalinta iš anksto, jeigu turėsite kokiu nors komentarų, klausimų, esu čia. Esame pasirengę atsakyti jūsų klausimus. Taigi visų pirma, trumpai apie motivaciją ir analizę. Kaip žinote, įplaukų mm, netolygumai, neligybė labai išaugo nuo e, praeito amžiaus 90-mečio ir e, fiskalinio konsolidavimo e, programos ir valstybių įsiskolinimo krizė dar pablogino šią situaciją. Taigi, kaip didysis nuosmokis paveikė šią jau egzistavusią neligybę situaciją? Uh, Jei pažvelgsime e, į oficialius duomenis apie du, įplaukų skirtumus, vienas iš kriterijų, e, kuris pasitelkiamas įvertinti e, įplaukas, yra gyni koeficientas. Ir Kaip matote, čia atsispindi pokyčiai tendencijos ES šalyse nuo 2007-2011 ir matome, kad atlyginimų netoligumas išaugo. Nėra tų nuolatinių kriterijų, kurių pagrindų būtų galima e, matuoti, vertinti atlyginimų raidą. Ir mes ištyrėme kokie yra oficialūs atlyginimai vairiose valstybėse narėse ir taip pat kokios mm, neligybės tendencijos pasireiškia ir, ir, ir kokią situaciją turime. Pristatysiu rezultatus. Ir atlyginimų netoligumas neišaugo pastaraisiais metais labai smarkiai. Taip pat e, mes pasitelkėme e, ekonominį modelį, taip pat turėtus empirinius duomenis ir nagrinėjame neligybės e, tendencijas ir matome, kad rinkos, darbo rinkų institucijos vaidino svarbu vaidmenį draugės su besikišečiamis ekonominėmis sąlygomis. Taip pat nagrinėjame, kaip Taip pat e, konstatuojama, kad pasikeitė darbo jėgos pasiskirstimas rinkoje. Taigi neligybės e, tendencijos. Kaip matote, kad situacija atlyginimų netolygumo požiūrius valstybėse narėse labai skiriasi. Jei panagrinėsime tendencijas. Taigi čia yra papildoma informacija. Atly, atlyginimų nevienodumas išaugo es valstybėse narėse, nors skirtumai nėra ženklus, vis dėlto jie yra. Taigi, tokią situaciją galima paaiškinti tuo, kad keitėsi darbo jėgos padėtis bei keitėsi E, pavyzdžiui, menkai apmokym, apmokamų darbo vietų e, dinamiką. Kairėje skaidrėje matote vidutinio atlyginimo palyginimą su atlyginimais, su že, mažiausiais atlyginimais, e, kurias gauna 10 procentų darbuotojų. Ir čia matome, kad daugumoje šalių uh, E, tendencijos pasireiškusios buvo tokios, kad nuo 2006-2011 metinės įplaukos išaugo. Taip pat kita skaidrė atspindi E, kaip paplito menkai apmokamas darbas. Tai yra, kalbu apie darbuotojus, kurie gauna du trešdalius vidutinio atlyginimo, tarp 2006 ir 2011. Kai kuriuose šalise tokių darbuotojų išaugo, kitose sumažėjo. Neligybės situacijos pokyčiai nesusiję su darbo jėgos sudėtimi. Tačiau vertinant kai kuriuos aspektus, pavyzdžiui, kolektyvinių sandorių paplitimą, atrodytų, kad, kad ta, šiai sričiai e, tai buvo aktualu. Vėlgi, jeigu kokia, koks buvo institucijų vaidmuo, čia jei palyginsime padėti tarp 2004 ir 2010, pamatysime, kad e, institucijų institucijos nepasikeitė. Tačiau mm, minimalus atlyginimas keitėsi valstybėse nese labai nevienodai. Visų pirma dėl to, kad minimalus atlyginimas buvo stabilus, vidutinis atlyginimas kai kuriuose šalise sumažėjo, dėl to, kad atlyginimai buvo pakoreguoti dėl krizės ir e, vidutinio ir mažiausio minimalaus atlyginimo koeficientas išaugo, nors perkamoji gale sumažėjo. Taigi, kaip žinome, minimalus atlyginimas į ypač paveikė neligybės situacija, ypač tose šalise, kur, pavyzdžiui, e, minimalus atlyginimas yra didesnis už, už vidutinio atlyginimo požiūrių. Tai tose šalise e, šis veiksnys turėjo didelę įtaką neligybės situacijai. Nagrinėdami padėti šalise, e, išsiaiškiname, kad e, situacija yra nevienoda. Ir vienintelis dalykas, kurį konstatavome, yra tai, kad e, e, kolektyvinės sutartys ypač nukentėjo per šį laikotarpį. Ekonometrinis modelis, kurį pasirinkome, leido mum įvertinti ir uh, kad, pavyzdžiui, glo, globalizacijos poveikis technologinių e, technologijų pažangos poveikis buvo didžiulis. E, atlyginimų netoligumai išauga nuosmukio laikotarpiais ir tai, ta situacija paštrėja. Manome, kad taip pat konkurencijos situacijos didinimas padeda sumažinti atlyginimų netoligumus ir nagrinėdami tų e, veiksnių, tų kriterijų poveikį mes domėjomės bendra neligybė situacija. E, mat, mm, konstatavome, kad atlyginimų netoligumas e, bendrai išaugo, kad situacija suprastėjo. Aiškinamės, ar tai susiję su uh, kitomis prieš, priežastimis ir remiantis turimą informaciją galime atlyginimų, vertinami atlyginimų dinamiką atskirti, pavyzdžiui, savarankiškai dirbančių asmenų atlyginimus ir mokesčius. Ir perinu prie konkrečių skaičių. Čia matote, kad per tą laikotarpį nuo 6 iki 11 metų mūsų pastebėjimais. Atlyginimų netoligumas vaidina svarbu vaidmenį, e, paaiškinant bendrą e, atlyginimų kaitą. Čia vėlgi remiamės e, gini koficijantų. Tai yra, kuo didesnis atlyginimų netoligumas, tuo didesni pajamų skirtumai ES. Tačiau mes vertiname skirtingus pajamų šaltinius, taip pat ir e, ka, ka, turime pripažinti, kad mokesčiai suvaidino stabilizuojantį vaidmenį jei mokesčiai tinkamai e, sutvarkyti, e, apskaičiuoti, jie gali padėti sumažinti neligybės padėti. Ir pagrindinė mūsų išvada yra tokia, kad e, įplaukų net, nevienodumas, netoligumas buvo svarbus veiksys, bet nesvarbiausias. Yra ekonominių jėgų tam tikros ekonominės jėgos suvadino svarbu vaidmenį šiuo laikotarpiu. Ačiū. Žodis jums. Galima užduoti klausimų. Jūta Steinberg. Ja, zunächst mal vielen herzlichen Dėkui. Visų pirma, labai ačiū už pranešimą. Tikrai labai gaila, kad e, pristatėte duomenis tik iki 2011 metų, nes po tų metų Europoje buvo įgyvendintos priemonės, kurios, mano nuomonė, padarė didžiulį poveikį tolesniai plėtrai. Taigi, jeigu sakote, kad skirtumai tarp atlyginimų nedidėja, aš manau, kad Čia negalima pražiūrėti taupimo politikos ir kitų poslinkių Europoje, kurie įtakoja ir atlyginimų skirtumus. Ir apibendrinant jūsų pagrindinius pasisakymo punktus, man atrodo, kad e, jūs tarsi sakote, jog atlyginimai mažėjo dėl ekonominės krizės. Be abejo, tai yra labai blogai, turint omenyje ciklinę plėtrą, kurio, kuri mūsų laukia ateityje. Taupimo politika tikrai kai kuriuose valstybėse narėse sumažino atlyginimus. Jūs taip pat minėjote, kad konkurencija sustiprėjo, kad taip pat reglamentavimo lygis pasikeitė. Jūs Sakėte, kad tai paveikė ir atlyginimus. Ar galėtumėte įvardyti konkrečius sektorius, kur sumažėjo reglamentavimas ir dėl to padidėjo atlyginimų skirtumas? Žvelgiant į ekonominę situaciją Europoje, mes vis tiek turime ieškoti būdų, kaip parduoti pagaminamas prekes. Kokių reikės priemonių? kad užtikrintume, kad Europa turės ją reikalingą biudžetą. Tai taip pat reiškia, kad mokesčių surenkamas kiekis bus mažesnis, o tai atsilieps ir socialinės apsaugos sistemoms. Galbūt turite kokį nors duomenų apie pokyčių šioje srityje. Ir paskutinis dalykas, jeigu aš teisingai jūs supratau, socialiniai partneriai nebedalyvauja derantis dėl kolektyvinių sutarčių, ar bent jau nėra reikalaujama, kad jie dalyvautų tose procesuose kai kuriuose valstybėse. Ir tai yra kaip tik tos valstybės, kur atlyginimų skirtumai yra didžiausi. Taigi kaip reikėtų visą tai aiškinti? Gal reikėtų grįžti prie ankstesnės sistemos, kai buvo autonomija re reglamentuojant atlyginimus. Dėkui už labai įdomius klausimus ir pastebėjimus. Visiškai sutinku su tuo, kad labai gaila, kad negalime išnagrinėti naujesnių duomenų. Ne, bet uh, aišku, jeigu neturėsime naujausių duomenų, negalėsime įvertinti naujausių poslinkių, o tai yra, aišku, labai svarbu. Bet kol kas negalime to pakeisti, nes tokių duomenų išnagrinėtų tiesiog nėra. Kalbant apie atlyginimų skirtumą ir apie tai, kaip jį paveikė krizė ir kaip dabar galiojantis teisės aktai veikia situaciją valstybėse narėse na, visiškai sutinku. Sutinku su tuo, kad atlyginimų skirtumai padidėjo ir labiausiai tai pajuto vargingiausi darbuotojai. Ir tada aišku, kad nukenčia ir jų vartojimo kiekį, perkamoji galia ir panašiai. Ir atsižvelgiant į bendrą paklausą, kai kuriuose valstybėse pokyčiai čia yra neatsiejami su aukštesnė konkurencija tarptautinėje rinkoje. Taigi, bendras poveikis yra labai sudėtingas ir jį vertinant negalima žiūrėti vien tik tai į tai, kaip buvo paveiktas, e, paveiktas vartojimo lygiai. Klausimas yra, vis tik tai mes bandėme žiūrėti, kokie, kokios yra e, atlyginimų skirtumo priežastys, bet ne kokie galėtų būti sprendimai. Dėkui. Ar būtų dar klausimų? Dėl šios ataskaitos? Jeigu ne, tuomet labai ačiū už pristatytą ataskaitą. Manau, kad bus labai įdomu, nes kai mes užsakysime kitą ataskaitą parengti, po poros metų galėsime palyginti, kokia situacija yra dabar ir kokia situacija bus po krizės. Ir man atrodo, kad tokie duomenys ir tokios išvados bus labai naudingos ir Jutai Steinruk, ir man, ir visiems kitiems mūsų komiteto nariams. Tiems, kurie